Welcome to the second part. Kolegos, pradedame mūsų popietinę posėdžio dalį. Sveikinuosi su visais. Ir pirmiausia, pradedame nuo keitimosi nuomonėmis su ponė Iliana Ivanova, kuri yra Europos audito rūmų narė. Apie ką kalbėsime? Mes pasikvietėme ponę Ivanovą, kad jinai mum pateiktų daugiau informacijos apie audito rūmų specialiąją ataskaitą skirtą ES jaunimo garantijų iniciatyvos pirmųjų žingsnių gyvendinimui ir kad pakalbėtų apie tai, e, kokia rizika e, kyla tolesniam šios programos įgyvendimui, nes ponia Ivanova buvo pagrindinė šios iniciatyvos auditorė. Taigi gerbiama e, Pone Ivanova, nuoširdžiai sveikiname Jūs mūsų komitete ir suteikiame Jums žodį. Dėkui, ponė pirmininkė, man didelis malonumas būti Europos parlamente, nes aš pati esu buvus parlamento narė. Antrą kartą mes e, šią ataskaitą pristatome parlamente. Pirmas pristatymas vyk, vyko biudžeto kontrolės komitete ir dabar atvykome pas jūs, nes jūsų užimtumo komitetas labai didelį dėmesį skiria jaunimo užimtumui. Turbūt nereikia man apibūdinti jaunimo užimtumo problemų. ES jaunimo garantijų iniciatyva buvo sukurta tam, kad jauni žmonės neturintys darbo galėtų pateik, patekti į darbo rinką. Ši programa finansiškai nėra pigi, bet e, kitų išeičių neturime, nes e, bedarbiams reikia mokėti nedarbo pašalpas. Ir jei nieko nedarysime, tai tie visi kaštai yra 153 milijonai eurų per metus. Dėl to reikia reaguoti kuo anksčiau ir auditorumai nori, kad institucijos, kurios priima sprendimus, žinotų, kaip veikia ES jaunimo garantijų iniciatyva. Mes labai tikimės, kad ta iniciatyva bus sėkminga, bet kadangi esame auditoriai, tai norime mm, įvertinti, mm, objektyviai vertinti šią iniciatyvą ir norime prisidėti prie jos veiksmingo įgyvendinimo. Praėjusią savaitę vyko taryboje diskusijos, plenarinėje sesijoje vyko diskusijoje. Ši iniciatyva nėra panacėja, bet jinai yra geras žingsnis teigiama linkme ir pri, turėtų prisidėti prie ekonomikos kilimo ši iniciatyva numato trumpalaikę paramą jauniem žmonėm ir ilgalaikės struktūrinės reformas valstybėse narėse, kad būtų lengviau iš mokyklos iškart patekti į darbo rinką ir siekti, kad jauni žmonės neliktų nuo šalyje. Mūsų audito ataskaita nusprendė įvertinti, ar komisija teikia tinkamą paramą valstybėm narėmi gyvendinant šią iniciatyvą ir bandėme išsiaiškinti, kokia potenciali rizika kyla šios programos įgyvendinimui. Bendrai ėmus komisija laiku teikia paramą valstybėm narėm ir ta parama buvo tinkama, kuriant e, šią programą. Komisija teikia mm, gairias, kaip po tarybos rekomendacijų mm, per penkerių mėnesių laikotarpį ši iniciatyva turi pradėti būti gyvendinta, teikia informaciją e, dėl iniciatyvos įgyvendinimo planų, bet komisija nepakankamai dėmesio skiria trim aspektam - informaciniam ir kompiuteriniam technologijom, abipusio mokymosi principui. Ne visos valstybės narės peržiūrėjo nacionalinius planus po komisijos atlikto vertinimo mes įskiriam tris pagrindinės rizikos sritis. Tai yra finansavimo e, kiekis, kokybė tų mm, paslaugų, kurias siūlo valstybės narės jauniems žmonėm ir šios iniciatyvos stebėsena. kiek lėšų reikia šiai programai. Turime aiškiai apibriežti, iš kur bus finansavimas iki 20 metų iš ES biudžeto šiai e, sistemai bus skirta 20,7 milijardo eurų iš ESF ir jaunimo iniciatyvos, bet reikia ir trumpalaikės priemonės finansuoti bei vykdyti struktūrinės reformas mokymo, darbo paieškos, švietimo sistemose ir nėra įvertinta, kiek kainuos įvairių priemonių pagal jaunimo garantijų iniciatyvą įgyvendinimas. Ir taip pat čia turime neužmiršti reikalingų struktūrinių reformų kaštų, apie tai ne visos valstybės narės komisijai pateikė informaciją devynios valstybės narės iš vis nepateikė jokios informacijos, kiek nacionalinių mastų numanoma, numatoma prisidėti prie šių iniciatyvų. Kitas svarbus dalykas - prieš pateikdama jaunimo garantijų iniciatyvą komisija netliko poveikio vertinimo. Turime tik tarptautinės darbo organizacijos vertinimą. Tai yra vieninteliai skaičiai, kuriuos mes turime, kurie įvertina kiek kasmet kainuoja ta iniciatyva. 12 metam yra 21 milijardas eurų tokia kaina. O turėtume padauginti iš septynių visam programavimo laikotarpiui apskaičiuoti. Be to trūksta e, informacijos apie bendrus iniciatyvos įgyvendinimo kaštus ir tai gali atsiliepti jos įgyvendinimui. Kita rizika, kurią nustatėme, yra susijusi su to, kad nėra apibrieštas kokybiškas pasiūlymas. Tarybos rekomendacijoje nurodyta, kad visi jauni žmonės, e, kurie yra 25 metų, kai baigia e, mokslą, turi per keturis mėnesius gauti kokybišką darbo pasiūlymą. Nėra apibrieštas tas kokybiškas darbo pasiūlymas ir nėra nurodyta, kas turi tą apibrėžimą pateikti. Čia į apibrėžti reikia įtraukti atlyginimą, e, darbo sutarties trukmę ir kitus svarbius dalykus. Ir dėl to jauni žmonės gauna darbo pasiūlymus, kurie nepagerina jų nei artimos ateities situacijos, nei e, situacijos toliau gyvenime. Tuo būdu ši iniciatyva nėra nuosekliai gyvendinama ES ir atskirose valstybėse narėse. Ir trečia rizikos rušis yra e, tokia, kad nėra išsamaus mm, stebėsenos ir ataskaitų teikimo mechanizmo. Tas mechanizmas, ta sistema dar yra tik tai uh, užbaigiama kurti. Mes uh, pastebėjome, kad visapimantis ataskaitos uh, reikalavimai, ataskaitų teikimo reikalavimai nėra įtraukti nuo pat pradžių į šios iniciatyvos įgyvendinimą audito metu mes atsižvelgėme į tarybos rekomendacijas ir matėme, kad neplanuojama stebėsenos rezultatus pateikti Europos parlamentui, bet kai mes paskelbėme savo ataskaitą, tai komisija atsižvelgė į mūsų pastebėjimus ir nusprendė informaciją atitinkamai teikti Europos parlamentui. Užbaigdama norėčiau pasakyti, E, kokias rekomendacijas mes pateikėme. Tris pagrindinės rekomendacijas pateikėme, kurios mūsų nuomonė pagerintų jaunimo garantijų gyvendinimo efektyvumą. Pirmoji rekomendacija susijusių su finansavimu. Valstybės narės turi pateikti aiškiai informaciją, kiek kainuos visos planuotos priemonės skirtos kovoti su jaunimo nedarbu pagal šią programą kad komisija galėtų įvertinti, kiek iš viso reikia lėšų. Kita rekomendacija siekia pagerinti tą mm, kokybiško darbo pasiūlymo apibriešti, kad būtų reikalavimai e, e, mokymo, rengimo, profesinio rengimo, pameistrystės pasiūlymams. Ir galiausiai trečioji rekomendacija yra susijusi su ataskaitų teikimu. Mes rekomenduojame, kad komisija turėtų išsame stebėsenos sistemą, kuri apimtų ir struktūrinės reformas, ir individualiem asmenim taikomas priemonės. Ir mes taip pat e, rekomenduojame, kad visi e, rezultatai atsidurtų ne tik e, taryboje, bet ir parlamente. Ir kaip jau anksčiau sakiau, mes tikimės, kad jaunimo garantija, jaunimo garantijų iniciatyva bus sėkminga ir visos Europos institucijos turi stengtis, kad ši iniciatyva kuo greičiau duotų pozityvių rezultatų. Norėtume padėkoti komisijai už konstruktyvų požiūrį, už bendradarbiavimą viso audito metu ir norėtume dar kartą padėkoti Jums, gerbama pirmininkė ir Jums, gerbiami komiteto nariai, už tai, kad sudarėte man galimybę atvykti į komiteto posėdį ir visą mm, šią situaciją pristatyti. Ačiū Jums žyžanga. Manau, kad visi nariai galės užduoti klausimus, bet pradėsime nuo E, šešėlinių pranešėjų dėl es jaunimo garantijų iniciatyvos. Pirmiausiai suteiksiu žodį Madamo Ranšantie. Merci. Dėkui. Dėkui, ponė pirmininkė. Dėkoju gerbiamai e, poniai Ivanovai, kad atvyko į mūsų komiteto posėdį ir papasakojo mums apie auditorumų rūmų atliktą auditą ir apie tai, kaip audito rūmai mato šią situaciją. Aš perskaičiau audito ataskaitą, jinai labai įdomi. Norėčiau pasakyti, kad mes galėtume savo ruoštų irgi kažką pasiūlyti, kad situacija pagerėtų. Pirmiausia, ką mes galime pasakyti, kad yra labai nemaža sumaištis valstybėse narėse, tiek aukštų lygmenių žiūrint, tiek žiūrint regioninių ir vietos mastu, nes maišoma yra jaunimo garantijų iniciatyva ir jaunimo užimtumo iniciatyva. Kai kalbame apie jaunimo užimtumo iniciatyvą. Tai jinai kažkiek užgožė tą mūsų norą, kad Europos socialinis fondas pirmiausia savo pastangas nukreiptų jauniems žmonėms neturintiems darbo. Kai kuriuose regionuose 15-25 metų žmonės kurie nedirba, sudaro labai didelį skaičių tokių jaunų žmonių yra maždaug 25 procentai. Taigi, pirmasis aspektas, kuriam turim skirti dėmesį, tai pirmiausia, turim e, skleisti informaciją apie, apie jaunimo garantijų fondą ir Turime taip pat sustiprinti jaunimo užimtumo iniciatyvą. Mano valstybėje ir kitose valstybėse narėse e, projektų vykdytojai dažnai nežino, kaip jiem čia elgtis su tom dviem programom. nes jaunimo užimtumo um, programa kaip ir užtemdė jaunimo garantijų iniciatyvą. Norėčiau, kad jūs pakomentuotumėt dar vieną aspektą. Ta reikalavimą, kad vyktų projektai, kad būtų projektai. Aš suprantu, kad jūs siekiate kad ES lėšos būtų kuo geriau panaudojamos. Mūsų tikslas irgi toks pat. Bet šiandien trūksta konkrečių projektų. Jau praėjo beveik metai, kai mes sutarėme, kad Europos socialinio fondo lėšos bus naudojamos jaunimo garantijų iniciatyvai, bet trūksta projektų. Taigi norėčiau paklausti, ką Jūs galvojate, kaip galėtume paskatinti, e, kad tų projektų būtų daugiau. Ir dar vienas punktas. Prisimenate, kad labai daug parlamentas kovojo, kad Europos socialinėme fonde būtų numatyta 20 procentų lėšų kovoti su skurdu, su jaunų žmonių skurdu kovojant. Ką jūs galvojat? Jūs esat finansų specialistai ir mums būtų labai įdomu žinoti, kokie specifiniai projektai galėtų būti nukreipti kovai su jaunų žmonių skurdu. Ir galiausia, nenoriu čia per daug ilgai kalbėti, bet labai daug tikiuosi iš mūsų šios dienos diskusijos ir norėčiau pasakyti dar štai ką. Jūs sakėte, kad e, ši politikos sritis vystosi, bet noriu pasakyti, kad Europos institucijos galbūt dirba labai intensyviai, bet kai pasižiūrime į valstybės narės, į vietos lygmenį, čia greičiai yra visai kitokie turime orientuotis į situaciją vietoje ir daryti pakeitimus, kai ta vietos situacija to reikalauja. Aš pilnai pritariu e, jums, kad visi pasiūlymai tiek stažuočių, tiek pas, pameistrystės, tiek darbo turi būti kokybiški bet ne visi jauni žmonės vienodai tą kokybę supranta. Kai turime jaunus e, žmonės ar kaimuose, ar miestuose, kurie baigia ar stažuotės, ar pameistrystės mokymus, ar mokyklas, tai jų lūkesčių suvokimas yra skirtingas. Mes turime platesnio požiūrio laikytis. Turime budriai sekti situaciją, bet turėti ir tam tikrą platesnį požiūrį, juo labiau, kad jaunimas šiuo atveju yra įvairus ir nėra dažniausia mažiausia problemų kelianti visuomenės grupė. Shadows. Ačiū. E, tuo pačiu suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams, e, socialistų frakcijų šešėlinis pranešėjas, prašau. Ačiū pirmininkė, ačiū audito rūmų atstoviai už tai, kad pristatė mums e, parengtą ataskaitą. Iš tiesų, ji yra labai reikalinga, nes jau metus E, yra įgyvendinta viena ambicingiausių e, priemonių kovai su jaunimo nedarbu. Ir labai svarbu dabar žinoti, kas e, pasiteisino, kas ne. Audito rūmai yra nepriklausoma struktūra ir pateikia analizę, kuri gali būti mums labai naudinga. Taigi jūsų parengta analizė yra nešališka ir dokumentas, kuris yra parengtas, mums yra labai naudingas. E, komisijai yra parengtos trys rekomendacijos ir mes norėtumėm joms pritarti, kad reikia daugiau iškumo dėl priemonių, kurios taiko valstybės naras, taip pat kaip yra panaudojamos europinės lėšos Reikia e, taip pat ir įsamios stebėsenos e, sistemos, kuri egzistuotų ES lygmeniu. Be to reikia užtikrinti, kad e, teikiamos jaunimui paslaugos būtų kokybiškos. Taip pat negalima leisti piknaudžiavimui. Negalime leisti, kad būtų piknaudžiaujama šią e, iniciatyvą. E, nors E, ekonomika Europos kontinente atsigauna, tačiau tai e, na, neleidžia mums labai džiaugtis. Ir laikomės nuomonės, kad e, dėje dėl jaunimo nedarbo taip pat nepasiekta labai daug gerų rezultatų. Galiu pateikti pavyzdžių iš Italijos. Atrodytų, kad grįžtama prie ekonominio augimo, tačiau nedarbo lygis tarp jaunimo yra pakankamai aiškus e, ir aukštas. E, kalbant apie jaunimo e, garantijų iniciatyvą, visada sakau, kad tai nėra priemonė šiaip darbo vietoms kurti. Reikia efektyviai panaudoti europinės lėšas, investuojant į E, strateginius e, e, sektorius, tokius kaip energetika ir panašiai. Ir tam reikalinga europinė strategija. Akivaizdu, kad mes turime dėti visi pastangas, kad ši priemonė duotų maksimalius rezultatus. Deja, susidurime su problemomis, kurios yra įvairios, priklausančios nuo valstybių narių e, valdžios struktūro, e, baigiant biurokratiją, e, su kuria susiduria tiek patys jauni asmenys, tiek verslininkai. Ir be to e, dauguma jaunimo e, netgi nežino apie tai, kad tokia jaunimo garantijų iniciatyva apskritai egzistuoja. Todėl e, reikia vis daugiau dėti priemonių, kad pastangų, kad daugiau žmonių apie šią iniciatyvą žinotų. Be to komisija ir valstybės narės turi parodyti politinę valią, kad yra pasirengusios investuoti į, į, į mūsų jaunimą. E, pradedant e, tuo, kad e, turi būti pakankamai skiriama lėšų jaunimų garantijų iniciatyvai. Lėšos taip pat turėtų šiam tikslui paimtos būti ir iš Europos socialinio fondo. Kitaip tariant, mes turime užtikrinti, kad pagal Europos jaunimo garantijų iniciatyvą tikrai būtų suteikiamos garantijos jaunimui. Pone Žitnanska iš ECR frakcijos. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti poniai Ivanovai už parengtą ataskaitą. Ji tikrai bus labai naudinga. Na, akivaizdu, kad ne viskas yra aišku, kas yra, vyks, kas yra vykdoma valstybėse narėse. Aš esu iš Slovakijos ir kalbant apie situaciją Slovakijoje, e, manau, kad situacija mano šalyje ženkliai skiriasi nuo e, situacijos kitose šalyse, tiek e, kiek tai liečia pačios e, iniciatyvos įgyvendinimą, finansavimą ir už tai, kas už tai yra atsakingas. Mūsų, mano šalyje už šios iniciatyvos gyvenimą yra atsakinga finansų ministerija, siekiant užtikrinti, kad lėšos būtų panaudotos ir kad nesirastų ta prarastoji karta. Žinia, kad daugelis universitetų absolventų neranda darbo ir tai sukelia problemų vėliau įsiliejant į darbo rinką E, gaunant e, gerą darbą ir visą tai taip pat atsiliepia ir visuomeniai vėliau. Auditorumai yra parengę keletą rekomendacijų, mes jiems galime pritarti. Jūs sakote, kad reikia siekti mm, daugiau kokybės, e, teikiant paslaugas piliet, jaunimui. Mes tam galime tik pritarti. Be to, e, na, nėra tos apibriešties, kas tai yra aukštos e, kokybės paslaugos ir kol kas nėra kriterijų, kuriais mes galėtumėm šioje srityje vadovautis. Be to, jaunimo situacija skiriasi ir taip pat skiriasi pagal jaunimo garantijų iniciatyvą jiems teikiamos e, paslaugos. Um, Apmokymai galėtų būti taip pat vienas iš dalykų, kuriam turėtumėm skirti daugiau dėmesio. ir siekti, kad jau švietimo edukacinės programos būtų kuo, didesnė, kuo didesnės kokybės. Be to, kontrolės klausimas. Reikia užtikrinti kuo didesnę kontrolę, kaip yra panaudojamos lėšos. Mes jau girdėjome, kad ne visada e, skirtos lėšos buvo panaudotos e, tinkamai, efektyviausiai ir dėl to reikia apgailestauti. Bus tikrai labai gaila, jeigu mes nesugebėsime pasiekti užsibrieštų tikslų. Užimtumo komitetas E, yra pasirengęs prisidėti prie to, kad ES lėšos būtų panaudotos ko galima geriau. Martina Dlabajova posėdėje nedalyvauja. Ar kas nors atstovauja ALDE frakciją? Taip, aš atstovauju ALDE frakciją. Aš ne, nekalbėsiu Martinos vardu. Tačiau norėčiau paminėti porą dalykų. E, dėl poveikio įvertinimo E, reikalingi kriterijai. Ir e, nedarbo lygis yra tik tai vienas iš kriterijų. Komisija neseniai e, paskelbė ataskaitą apie šios priemonės įgyvendinimą valstybėse narėse, tačiau vien statistiniai duomenys neskleidžia situacijos. Jie turėtų būti analizuojami platesnėme ekonominė ir socialinėme kontekste. Pietų Europoje matome, kad labai yra didelis jaunimo labai didelė yra jaunimo migracija. Aš asmeniškai esu iš Estijos. Ir mūsų šalyje, šalyje yra mažesnis jaunimo nedarbas, bet tai yra vien dėl to, kad jie išvyko iš šalies. Toliau kitas dalykas. E, kai kurios šalis negali gauti e, finansavimo pagal e, jaunimo garantijų iniciatyvą, todėl kad ten jaunimo nedarbas nesiekia tam tikro lygio. Aš laikausi nuomonės, kad reikalingas diferen, diferencijuotas požiūris šalių atžvilgių ir nes programa gali būti neteisinga mažų šalių atžvilgių. Pavyzdžiui, Estijoje negalime na, dėl to vienodo požiūrio uh, nepasinaudoti kai kuriuose regionuose e, e, garantijų iniciatyvą, todėl kad kai kuriuose mūsų regionuose nedarbo lygis siekia 20 procentų, nors vidurkis yra daug mažesnis ir todėl mes, sakykime, e, regionuose negalime dėl to bendro vidurkio panaudoti, pasinaudoti jaunimo garantijų iniciatyvą. ponė Zuber. Ačiū. Ataskaita pasirodo labai svarbiu momentu. Reikia mm, pagalvoti, su kokiamis problemomis mes susidurime. Atrodytų, kad e, ši programa nesiskiria nuo kitų priemonių, kurios yra finansuojamos iš e, Europos socialinio fondo. Šio fondo lėšos yra naudojamas taip pat nedarbo lygiai mažinti. Esu kilusi ir Portugalijos ir mano šalyje trūksta informacijos apie tai, kaip iniciatyva yra įgyvendinama. Trūksta informacijos apie darbo vietas, e, kurios yra užpildomos būtent šios iniciatyvos pagalba. Kitaip tariant, žmonės nesupranta, kuo ši programa skiriasi nuo kitų ir tai nėra atsitiktinis dalykas. Reikėtų e, paminėti, kad Europos socialinis fondas finansuoja įvairias e, profesinio rengimo e, programas, stažuočių programas ir juose gali dalyvauti darbo neturintis asmenis. Taigi, norėčiau užduoti klausimą. E, kokybinę prasme, e, kokių pokyčių buvo pasiekta šią programą ar kokių pokyčių nebuvo pasiekta. E, mes išvelgėme pagrindinę problemą E, komisija e, visada purtosi atsakomybę, sako, kad už šią iniciatyvą yra atsakingos valstybės narės, tačiau dabar matome, kad Portugalijoje yra daug asmenų, kurie praranda darbą tiek viešajame sektorėje, tiek privačiame sektorėje, o e, atsiradusios, na, laisvo vietos yra užpildomos taip vadinamais stažuotojais, kurie finansuojami iš e, jaunimo garantijų iniciatyvos, todėl kad tada darbo vietos kainuoja pigiau. E, laikausi nuomonės, kad nuolatinės darbo vietos yra labai svarbios. Tačiau atrodo, kad ši programa e, nepatenkina tokio poreikio. Jūs esate parengę rekomendacijų dėl kokybiškų įdarbinimų darbo vietų. E, be abejo, darbo kontrakto trukmė yra svarbi, taip pat kaip ir apmokymai. Tačiau be to, e, reikėtų nepamiršti ir atlyginimo bei kitų dalykų, pagal kuriuos yra vertinama darbo vietos kokybė. Kitaip tariant, ar darbuotojams yra užtikrinamos tos pačios socialinės teisės kaip ir kitiems darbuotojams. Jiems užtikrinama ta pati socialinė apsauga, nes mes nenorime, kad atsirastų e, tokios e, antros klasės e, darbuotojai, kurie neturi tinkamų socialinių garantijų. Laikausi nuomonės, kad diskusijos šiuo aspektu yra labai svarbios. Toliau dar vienas dalykas. Dėl atlygio norėčiau pasisakyti. E, stažuot, e, stažuotojai turi gauti tą patį atlygį kaip ir kiti darbuotojai, su kuriais pasirašyta kitokio tipo e, sutartis. Tačiau laikausi nuomonės, kad na, komisija E, nelabai nori e, parengti kriterijų, kuriais vadovaujantis būtų vertinama, ar darbo vieto yra kokybiška. Nes komisija sako, kad darbo e, na, vietos kokybė priklauso iš esmės nuo konteksto ir tai mane neramina. Nes sakoma, kad darbo vietos kokybė taip pat turi būti vertinama pagal esamą ekonominį E, kontekstą ir man atrodo, kad tai nėra gerai. Nes jeigu e, darbo vieta yra vertinama pagal esamą e, ekonominį ar socialinį kontekstą, nėra gerai. Mes turime užtikrinti, kad ir jaunų, jauniems darbuotojams yra užtikrintas aiškus ir aukštas socialinės apsaugos lygis. Europos parlamentas daro spaudimą komisijai, kad ji e, parengtų kriterijus. Ir kai bus e, e, peržiūrėma daugiametinė finansinė programa, turi būti užtikrinama, kad jaunimo garantijų iniciatyvai būtų skiriama pakankamai lėšų. Bent jau pagal tuos apskaičiavimus, kurie yra mums pateikti. Taigi, ką jūsų nuomonė gali padaryti Europos parlamentas, siekiant užtikrinti, kad jūsų parengtos rekomendacijos e, neliktų tik tai popieriuje, kad jos būtų įgyvendintos. Nes e, šiuo metu e, na, e, ši programa tikrai kažk... nesiūlo jokių konkrečių sprendimų. Laura Agija, FDD vardu. Ačiū pirmininkė. Ačiū auditorumo atstovai už atliktą darbą ir už tai, kad e, pirmą, kal, e, pirmą kartą e, yra pasakyta tiesa. Pavyzdžiui, Italijoje, kalbant apie jaunimo garantijų iniciatyvą, yra prastai gyvendinama. Dažnai yra kalbama, tačiau jokių rezultatų nėra pasiekta. Bent jau, pavyzdžiui, mano šalyje visi projektai susiję su jaunimo garantijų iniciatyva žlugo. E, ši iniciatyva buvo pristatyta kaip panacėja visoms lygoms, kaip e, galimybė, kurios negalima praleisti. Ir tai padarė buvęs e, ministras pirmininkas ir sakė, kad pagal ją bus sukurta 2 milijonai darbo vietų. Praėjo 2 metai per tą laiką pagal jaunimo garantijų iniciatyvą yra sukurta tik tai 20 tūkstančių darbo vietų. Tai yra tikrai negeras rezultatas, nes jeigu aš pažvelgsiu į statistiką sukauptą e, Italijoje, matysiu, kad e, Italijoje e, jaunimo nedarbas siekia 52 procentus. Taigi aš laikausi nuomonės, kad padaryta labai didelė klaida. Taip pat ir matau, kad nebuvo sugebė, nesugebėta pasinaudoti lėšomis. E, to nesugebėjo padaryti mano vyriausybė, nesugebėjo gyveninti tinkamų programų. Tačiau atrodo, kad ir toliau daromos tos pačios klaidos, sunkios klaidos, nes nėra stebėsenos. E, visų pirma, e, neefektyviai sprendžiama nedarbo, e, bedarbių problema ir be to nesuprantama, e, kokios priemonės buvo e, patvirtintos, kaip jos buvo įgyvendintos, kaip buvo finansuojami skirtingi projektai, ar buvo kažkokia projektų diversifikacija, ar buvo užtikrintas skirtingas finansavimas pagal regionų poreikius. Taip nebuvo padaryta. Taigi mes pasiliekame tokiu, pasiliekame tokia paviršutiniškame lygmenyje. Prieš parduodant ką nors, visų pirma reikėtų pagalvoti, kad apie tai, kokį produktą mes parduodame. Kalbant apie minėtą iniciatyvą, taip nebuvo padaryta. Jeigu mes kalbame apie Italiją, kurioje gyvena apie 60 e, milijonų gyventojų ir apie jaunimo garantijų iniciatyvą, kuri buvo įgyvendinta, sukuriant tik tai 20 tūkstančių darbo vietų, tai yra gėdingas rezultatas. E, Be to, tas iš ankstinis finansavimas, e, kuri, kurio įsireikalavo Europos parlamentas, tai yra tie du e, papildomi milijardai eurų. E, aš norėčiau sužinoti, kaip e, e, tie pinigai buvo panaudoti iki pat paskutinio cento. Ir tai to pageidauju žinoti ne tik tai aš, bet ir jaunimas, e, kuris netgi mm, iki 40 metų gyvena kartu su tėvais, todėl kad neturi darbo. Ačiū. We... Sudėtingi. Nelengvi žodžiai. Dar du noriai norėtų užduoti Jums klausimus. Gal leiskime jiems pasisakyti, po to paprašysiu Jūsų atsakyti klausimus, ponė Makintaja ir Lopes Sakijar. Ačiū, pirmininkė. Mano frakcija visuomet tiki biudžeto disciplina ir tokia politika, kuri yra pagrįsta rezultatais. Taigi man atrodo, kad ši ataskaita yra labai svarbi. E, mūsų komiteto svarbiausias darbas yra peržiūrėti, patikrinti, kur leidžiamos lėšos ir suprasti, kas buvo pasiekta. Nes jeigu suplanuotų rezultatų nepasiekėme, tuomet nereikia bijoti ir prisipažinti tom ir ieškoti geresnių arba kitokių būdų, kaip būtų galima pasiekti nusistatytus tikslus. Dėkoju poniai Ivanovai, kad atvyko į mūsų posėdį ir kad pristatė auditormų ataskaitą. Man kelia nerima daug dalykų, kai žvelgiu į tai, kas buvo nustatyta. Komisija netliko poveikio vertinimo ir nenurodė E, kokios gali būti išlaidos ir kokia gali būti nauda. Ir tai kelia nerimą, nes tai yra e, procedūros komisijos iniciatyvų tvarkos sudėdamoji dalis. Taigi čia yra problema. Uh, Jeigu tinkamai atliekame stebėseną, tai iš pat pradžių turime nustatyti, ko norime pasiekti. Jūsų pirmojoje rekomendacijoje, kad valstybės narės turi pateikti aiškę ir išbaigtą vertinimą dėl patirtų išlaidų kovojant su šiomis priemonėmis, aš manau, kad turime kalbėti ne tik apie išlaidas, bet turime suprasti, kokia nauda ir kiekybinė, ir kokybinė prasme, nes jeigu nenustatysime iš pat pradžių, ko norime pasiekti, tai kaip vėliau galėsime iš išmatuoti, ar mums pavyko tai padaryti ar ne. Trečios rekomendacijos pabaigoje rašoma, kad Europos parlamentui ir tarybai turi būti pranešti stebėsienos rezultatai. Na, suprantama, galima manyti, kad nereikia net to sakyti, bet tikrai galiu Jums pritarti ir atrodo 68 dalyje Jūs pateikite savo pastebėjimus ir teigiate, kad neplanuojama šios stebėsenos rezultatų pristatyti Europos parlamentui. Todėl mes, kaip parlamentas, turėtume to reikalauti. Turėtume reikalauti, kad būtų įgyvendinama, vykdoma įgyvendinimo stebėsena ir kad rezult, apie rezultatus mums būtų pranešta priešingo atveju, kaip mes, kaip daugelio tų jaunų bedarbių at, išrinkti atstovai galėtume suprasti, e, kas pasiekta ir ko nepasiekta. Taip pat manau, kad nepaisant e, tos jaunimo garantijų iniciatyvos visos programos, kur yra labai plati, mums reikia sprendimus pritaikyti atskiroms valstybėms narėms, juk negalima rasti vieno sprendimo, kuris tiktų visiems. Todėl manau, kad e, politiką geriausiai galėtų formuoti ir įgyvendinti valstybės narės. Na, apie stebėseną nekalbu, bet tikrai noriu žinoti, kaip buvo išleistos lėšos ir kas buvo pasiekta. Taip pat manau, kad stebėsinos ir konkrečios analizės pranašumas būtų toks, kad galėtume keistis gerąją patirtimi, kad visi esantys iš skirtingų valstybių narių galėtume suprasti, kas buvo pasiekta ir ko nepavyko pasiekti. 2,2 e, milijonai e, par, e, pameistrystės programų buvo pradėta Junktinėje karalystėje, tačiau nereikėtų pasitenkinti rezultatais, nes bent jau mano rinkimo apygardoje nedarbas didėja, todėl e, niekaip negalime ir kitoms e, Europos šalims sakyti, kad tą patį reikia daryti. Mums reikia suprasti, kas veikia ir kaip galėtume pasidalinti tomis sėkmėmis su kitomis valstybėmis narėmis. Ir jeigu mes matome, kad investicijos buvo padarytos gerai ir davė rezultatų, tai e, turime tuo remtis. Taigi dar kartą ačiū Jums už šią ataskaitą, ji buvo labai naudinga. Ačiū, toliau. Javier Lopez iš socialistų frakcijos, o po jo paprašysiu prelegentės atsakyti klausimus. Kolegos pasakė daug dalykų, iškėlė daug klausimų, tačiau vis tiek norėčiau vieną kitą dalyką pabrėžti. Kalbame apie 5 milijonus žmonių. Ir svarbu prisiminti, kad 5 milijonai jaunuolių ES šiandien neturi darbo. Ir 22 procentai jaunimo nedarbas, taip toks yra skaičius. Tačiau tie 22 procentai truputėlį iškreipia vaizdą. Pavyzdžiui, Ispanijoje 50 procentų, bet 8 procentai Vokietijoje. Toks ir, ir tuomet tas bendras rezultatas iškreipia vaizdą. Taigi jūsų ataskaita yra naudinga, svarbi, joje yra daug gerų dalykų. Nenorime niekaip kliudyti jūsų atliekamam darbui, nenorime E, jokių būdų nei sustabdyti, nei susilpninti garantijų iniciatyvos. Ji tikrai yra gera siekiant visų šių tikslų. Tačiau Europos parlamente kalbame apie keletą dalykų. Visų pirma, mes aiškiai nesuprantame, kiek lėšų reikia, kad būtų galima pasiekti jaunimo garantijų iniciatyvos tikslus. Neturime aiškių kriterijų dėl to, kas yra kokybiška darbo vieta ir mums reikia pasiekti susitarimo, kad valstybės politiką galėtume grįsti šiuo pagrindu priešingą atveju e, mūsų darbo santykiai bus nesaugus, o visaigi neto siekiame. Trečia, valstybės narys atlieka labai svarbu vaidmenį, galime mokytis vieni iš kitų, tačiau valstybės narys netlieka savo užduočių. E, taigi labai dažnai jos yra dėl to kaltinamos kai kurios Europ, europinės programos e, netinkamai gyvendinamos kai kuriuose šalyse. Ir aš nenorėčiau čia minėti jokios partijos, bet tiesiog kai kuriuose valstybėse narėse nepakankamai gyvendinamos programos, trūksta vertinimo mechanizmų, dažnai kritikuojamos tos programos. Tačiau yra ir bendrų dalykų. Mes kalbame apie 5 milijonų žmonių, bet dauguma jų net nėra girdėję apie šią programą. Ir maždaug 4 procentai net neįsivaizduoja, kas yra jaunimo garantijos, o tai yra didžiulė kliūtis e, dėl šios jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo. Pateiksiu keletą skaičių. Ispanijoje. Ir tai yra Europos kelio gairės. E, pavyzdžiui, Ispanijoje yra 800 tūkstančių žmonių, kuriems nėra 25 metų ir tik tai 4 tūkstančiai iš jų yra užregistruoti kaip bedarbiai. Mes iš tikrųjų nežinome, kokia situacija, ar vyksta koks nors mokymas, kaip dirba neoficialus sektorius. Taigi tikrai e, kalba apie 800 tūkstančių jaunų bedarbių. Atvirai pasakius, e, laikas, žinoma, nacionalinė vyriausybė atsakinga už tai, bet vis tiek laikas imtis veiksmų. Mums tiesiog trūksta informatumo. Turime gauti statistinius duomenys iš atskirų šalių. Ispanijoje, pavyzdžiui, vienas iš trijų vaikų gyvena skurde. 30 procentų gyventojų e, patiria skurdą arba e, rizikuoja socialinė atskirtimi. 40 procentų e, negali vykti atostogų, ir 16 procentų negali apmokėti, reguliariai apmokėti savo sąskaitų. Ir aš dabar kalbu apie mūsų šalyje esančią tikrovę. Ir e, kai tokiomis sąlygomis mes susidursime su didžiuliu nedarbo, nes kaip skurdė užaugęs jaunuolis gali atstovauti savo šalį, savo vyriausybę, kaip jausis tie jauni žmonės, taigi toks klausimas. Pone Ivanova, buvo užduota netai netiek daug klausimų, kiek išsakyta nerimo ir noro dalyvauti. Uh, Ačiū pirmininkė, iš tikrųjų norėčiau padėkoti visiems gerbėmiems nariams už labai įdomias pastabas, už mūsų diskusijos e, turtinimą. Norėčiau pasinaudoti šią progą ir atskirai atsakyti kiekvieną e, klausimą, bet prieš tai dar pasakysiu, kad tai ne paskutinė ataskaita dėl jaunimo užimtumo. Mes planuojame parengti nemažai ataskaitų ir iki metų pabaigos tikimės, kad galėsime pristatyti vėl jums audito ataskaitą dėl jaunimo veiksmų komandos. Komandų tai jau antra ataskaita, po to pereisime prie gilesnio audito dėl jaunimo nedarbo valstybių narių lygmenių. Taigi tai yra tik pradžia ir jokių būdų ne pabaiga. Uh, Mes tikrai ketiname labai išsamei, giliai išnagrinėti jaunimo nedarbo problemas. Buvo e, paminėta šiandien labai svarbių dalykų. Pirmiausia, ponė Murišantie kalbėjo apie jaunimo garantijas ir jaunimo žimtumo iniciatyvą. Žinau, kad esame su jumis anksčiau apie tai kalbėję. Tai yra bendra klaida, nes žmonės tiesiog neatskiria tų dviejų programų ir būtent todėl stengiamės labai aiškiai pasakyti, kas yra kas. Kad būtų aišku, kokie yra finansavimo šaltiniai kiekvienai programai ir tikėkimės, kad dabar jau aiškiau, nes kaip minėjote, bendravimas yra esminis šios iniciatyvos sėkmės pagrindas. Nes jeigu jaunimas nežino, nesupranta, kas jiems yra siūloma, tai visai nestebina, kad tik vienas kitas jaunuolis užsiregistruoja nedar, darbo biržose. Dar buvo paminėta tai, kad trūksta projektų, jeigu teisingai jūs supratau, ir klausėte, kaip galima užtikrinti tai, kad būtų įgyvendinta daugiau projektų, kad jie vyktų. Šioje ataskaitoje ši problema nesprendžiama, bet rašoma apie tai, kaip komisija gali padėti valstybėms narėms pasiruošti jaunimo garantijų planų gyvendinimui Bet jūsų klausimas yra susijęs su viena iš mūsų ataskaitoje nustatyta rizika, tai yra finansavimo, nes jeigu nėra finansavimo, tai nėra ir projekto. Tai, kad trūksta informacijos, kad valstybės narės nepatikė informacijos komisijai, e, tai apsunkina supratimą, kiek lėšų reikia projektų gyvendinimui. Kita vertus, daug valstybių narių patiria biudžetinių sunkumų. Ir kaip tuo pačiu mes galime prašyti didesnio finansavimo, jeigu biudžetinė situacija kiekvienoje valstybėje narėje skirtinga. Todėl komisija nurodė, kad pačios valstybės narės turėtų daryti prioritetus ir nuspręsti, kurios priemonės yra pačios svarbiausios ir kurie projektai patys svarbiausi ypač tuo met, kai nepakanka lėšų. Taip pat minėjote, kad ES lygmenių regis buvo imtasi priemonių ir buvo pasiekta pažangos, ypač Europos parlamentas parengė ataskaitą dėl šankstinio finansavimo, pranešimą apie žankstinio finansavimo, bet nepamirškime, kad ta bendra, yra ta bendra valdysena ir valstybės narės taip pat turi dirbti, padaryti tai, kas nuo jų priklauso. E, pone, jūs, pone Šantie, kalbėjote apie tai, kad siūlyt siūloma darbo vieta turi būti kokybiška E, mūsų ataskaitoje irgi tai nurodyta, ten kur rašoma apie riziką, rekomendacijas. Mes rekomenduotume štai ką, nieko privalomo. Svarbiausia yra turėti tikslus, atlikti analizę ir nurodyti rizikas, o paskui pačios valstybės narės visiškai laikydamosi subsidiarumo principo turi priimti sprendimą, kaip, kokias, ką panaudoti savo šalies, išvelgiant į savo šalies ypatybės. Mes audito metu paminėjome daug dokumentų, pavyzdžiui, tarybos rekomendacijas dėl e, kokybiškų stadų, stažuočių, dėl Europos e, part... pameistryščių alijanso, kad e, įmonės nesinaudotų jaunu, jaunimu, kad jaunimą nebūtų žiūrima tik kaip į pigę darbo jėgą. Taip pat yra daug principų, su kurių pagalba nustatoma, kas yra kokybiška darbo vieta. Audito metu mes įvertinome Europos parlamento atliktus tyrimus, pavyzdžiui, dėl darbo kokybės rodiklių. Ir mes matome, kad reikia derinti daugybę kriterijų, kad būtų galima nustatyti, ar darbo vieta kokybiška, tai yra ir kokia trukmė mm, darbo sutarties, ar tai yra visos dienos darbas, ar, ar nepilna darbo diena darbas, koks yra, kokia yra alga, e, kokios kvalifikacijos darbuotojų reikia, koks yra teikiamas papildomas su darbo pobūdžiu susijęs mokymas. Ir tie dalykai jokių būdų nėra privalomi, visiškai atsižvelgiama į subsidiarumo principą. Pone Zuber kalbėjo, kad komisija nieko nepadarė dėl kokybiškos darbo vietos pasiūlymo, tai norėčiau gindama komisiją pasakyti, kad valstybėms narėms 2015 metais buvo pateiktos gairės ir komisija atnaujino klausimus ir buvo išsamei sprendžiamas e, kokybiškų darbo vietų stebėsenos klausimas. Na, ne visai buvo panaudojami tie patys rodikliai, apie kuriuos mes kalbėjome, bet pačios valstybės narės turėjo spręsti tą bendros valdysenos klausimą. Ponas Benefi kalbėjo apie mūsų analizės vaidmenį, kadangi tai yra nepolitinis dokumentas, na ir mes taip matome savo vaidmenį, mes neturime užstoti vienu ar kitų, mūsų dokumentas turi būti neutralus, kad jūs sprendimo prieimėjai galėtumėte atlikti konstruktyvę situacijos analizę. Minėjote nepatenkinamą jaunimo užimtumą Italijoje. Na, šiame etape, kaip jau minėjau, negaliu labai konkrečiai komentuoti situacijos atskirose valstybėse narėse. Tai galėsime padaryti tuo met, kai turėsime detalesnę ataskaitą apie kiekvieną iš valstybių narių. Bet tik galiu Jums pritarti, kad jaunimo garantija nėra priemonė pati savaime. Reikia padaryti daug daugiau, turi būti ir pramonės politika ir strateginės investicijos daromos. Dar minėjote jaunimo priešiškumą, atsparumą. Ir ankstesnis kalbėtojas minėjo strategiją. Norėčiau dar kartą paminėti bendros valdysenos principą E, ir komisijai, ir parlamentas, bet ir valstybės narės yra atsakingos už e, šios politikos įgyvendinimą. Pone Zidanskai iš Slovakijos, jūs uždavėte labai konkretų klausimą dėl valstybių narių. Aš norėčiau dar kartą pakartoti tai, ką jau sakiau, kad kol kas neturiu informacijos, į kurias valstybės narės vyksime, Nes paprastai e, mes vykstame ir ištamiau nagrinėjame situaciją keturiose penkiose valstybėse narėse, o šiuo metu negaliu pateikti tokios informacijos, bet kai ataskaita bus parengta, mielai jums ją pristatysime. Dėl kokybiško darbo vietos pasiūlymo, tai irgi jau atsakiau šį klausimą. Pone Zuber, jūs minėjote, kad jaunimo garantijos atrodo nelabai skiriasi nuo kitų ESF priemonių. Mes e, žinome, kad tos priemonės jau ne vienerius metus pasitelkiant finansavimą ŽSF e įgyvendinamos. Tai, kad trūksta duomenų, nustatėme ir mes trūksta duomenų dėl finansavimo, tai yra didelė rizika, kuri buvo nustatyta. Esu įsitikinusi, štai komisijos atstovai yra, jeigu norėtumėte, gal, arba gal man galės papildyti mane, bet komisija negali pateikti duomenų, jeigu valstybės narės komisija jų nepateikė. Taip pat buvo kalbama apie kokybišką darbo pasiūlymą, regis apie tai jau kalbėjau, klausėte ir dėl Europos parlamento vaidmens, kaip Europos parlamentas galėtų užtikrinti, kad rekomendacijos būtų gyvendintos. Aš manau, kad jūs jau tai ir darote, jūs rodote suinteresuotumą, aš matau, kaip jūs esate atsidėję šiai diskusijai. Ir tai rodo, kad šis klausimas yra jums labai svarbus. Ir um, tai ne paskutinis žingsnis, bent jau mes parengėme šį, šią ataskaitą kaip pirmąją, tačiau vis tiek dar, kalbant apie šios aspektus, dar daug ką reikės atlikti. Pone Žėja, jūs patikite skaudžius skaičius apie jaunimo nedarbę jūsų šalyje. Pritariu Jums ir, kaip kitas kolega sakė, jaunimo garantija nėra kažkokia panacėja, tai yra priemonė, kurią reikia derinti su kitomis priemonėmis. Ir komisija turi dirbti kartu su valstybėmis narėmis, kad užtikrintų sėkmę. Dėl iš ankstinio finansavimo ir skaičių, regis iki Liepos, jeigu neklystu, bus e, valstybės narės pateiks ataskaitas komisijai dėl panaudotų lėšų, o nepanaudotas lėšas valstybės narės turės gražinti į ES biudžetą pasižiūrėsime, kaip tai vyks, sekame situaciją ir informuosime jūs apie tai. Pone Makintaja, ačiū Jums už pastabas. Paminėjote poveikio vertinimą, pasižymėjome, kad poveikio vertinimas šiuo konkrečiu atveju nebuvo atliktas O aš e, nenoriu čia visą laiką ginti komisijos, tik tai galėčiau pasakyti, kad visa sistema buvo parengta skubiai. Ir tikriausiai viena iš priežasčių, kodėl nebuvo atliktas poveikio vertinimas, tai kad situacija reikalavo skubių veiksmų. Na, aišku, kad tai nėra nepasteisinimas Tai nėra pasteisinimas, dėl ko nebuvo atliktas poveikio vertinimas, bet vėlgi norėčiau grįžti prie to, ką jau sakiau anksčiau, reikia valstybių narių įnašo, kad jos pasakytų, kokie yra poreikiai dėl finansavimo. Ir mūsų atveju norėčiau pasakyti, kad ataskaita neturėjo būti pristatoma Europos parlamentui, bet atsakydami į komisijos prašymą, nutarėme Europos parlamentui pristatyti e, šią ataskaitą. Taigi pati komisija įsipareigojo teikti ataskaitą. Pritariu Jums, kad darbas su atskiromis valstybėmis narėmis yra esminis dalykas ir mums reikėtų keistis ne tik neigiamais pavyzdžiais, bet ir gerąją patirtimę Šį principą stengiamės įgyvendinti ir mūsų auditorumų rengiamuose specialiuose ataskaitose ir kad parodytume ne tik neigiamus pavyzdžius, bet ir subalansuotą objektyvų gerosios patirties pristatymą, jeigu tokie yra. Pone Lopez, minėjote nelabai malonius skaičius. Ir darbo vietų kokybę. Mes apie tai jau kalbėjome. Nemanau, kad statistikos pagerėjimas e, turėtų būti laikinas kad jaunimas būtų darbintas kelioms savaitėms ir po to vėl atsidurtų darbo rinkoje. Tai būtent todėl pasiūlėme tuos minimalius reikalavimus, kad galėtume užtikrinti, kad jaunimas nebūtų išnaudojamas kaip įgy darbo jėga. Labai trumpai norėčiau, norėjau paliesti visus klausimus, bet jeigu ką nors praleidau, priminkite, ačiū. You have been Very... Dėkoju. Manau, labai puikiai atsakėte į visus pateiktus klausimus. Audito rūmų ataskaita labai įdomi. Jaunimo nedarbas jaunimo garantijų iniciatyva. Ši tema mūsų komitete yra vienas pagrindinių prioritetų. Manau, kad mes dar grįšim prie šių klausimų vienaip ar kitaip. Galbūt, kai gausime iš komisijos informacijos ir norėtume įtraukti ir tarybos atstovus vienaip ar kitaip į tas diskusijas ir į tą darbą. Nes jo lab tarybos vaidmuo svarbus, nes čia kalbėjome apie tai, ką daro ir ko nedaro valstybės narės. Taigi labai ačiū Jums, kad atvykote į mūsų komiteto posėdį. Okay, then we'll go to, um... Toliau mūsų darbo atvarkėje 16 punktas. Ataskaita dėl 12 metų Europos vyresnių žmonių aktyvumo ir kaltų solidarumo metų įgyvendinimo rezultatų ir bendro įvertinimo. Diskusijos šią temą jau buvo anksčiau, bet Šiandien mes pirmą kartą svarstome įgyvendinimo ataskaitą. Pone Kukanai, esame apsvarstę balandį jūsų parengtą darbinį dokumentą. Ir dabar laukiame informacijos iš jūsų žodis jums. Dėkui, ponė pirmininkė gerbiami kolegos, ponai ir ponios. Pradėsiu pasakydamas, kad man didelė garbė pristatyti pirmą mano parengtą pranešimą užimtumo ir socialinių reikalų komitete. Ir tas pranešimas yra svarbia tema parengtas. Matome, kad visuomenės senėjimo klausimams dėmesys didėja, ne tik dėl to, kad netaip seniai komisijos ataskaitoje yra paskelbti naujausi demografiniai duomenys, bet taip pat ir dėl to, kad kyla susidomėjimas šiuo klausimu. Šis pranešimas skirtas įvertinti 12 metus, kurie buvo Europos vyresnių žmonių aktyvumo ir kaldų solidarumo metai. Ir aš savo pranešime noriu pasakyti štai ką. Aktyvus senėjimas nereiškia, kad visi žmonės ilgiau turi dirbti. Aktyvaus senėjimo priemonė Tai yra priemonė užtikrinti aukštą gyvenimo kokybę, galimybę dirbti ir pašalinti diskriminaciją. Be to, norėčiau pasakyti, kad 28 valstybėse narėse situacija, kai kalbame apie aktyvaus senėjimo politikos įgyvendinimą, yra skirtinga kai kuriuom šalim čia dar reikia ženkliai pasitemti ir čia aš skatinu ir valstybės narės ir komisiją e, šiam tikslui skirti ir didesnį finansavimą. Pranešimas nori įvertinti 12 metų rezultatus ir pabrėšiu, kad realius rezultatus norime įvertinti. Šie metai buvo paskelbti buvo nuspręsta, kad 12 metai bus tokie metai, pakankamai vėlai, biudžetas jiem skirtas buvo labai nedidelis. Turime šiuos dalykus sieti su didesniu valio, politinės valios parodymu. Nereiktų, kad šie metai išnyktų istorijos užmaršty. Aišku, kad buvo atkreiptas dėmesys į e, šią temą. Yra pasaulio sveikatos organizacijos parengtas globalių gyventi patrauklių miestų gydas, yra aktyvaus senėjimo rodiklis, aš kreipiausi, kad konventui šią temą buvo skirtos lėšos, bet diskusijose nedalyvavo socialiniai partneriai, privataus verslo atstovai. Dėl to aš siūlau intensyvų koordinavimo trikampį, kuriame būtų sprendimų prieėmėjai tiek ES aukščiausių lygmenių, tiek vietos lygmenių pilietinė visuomenė bei privatus sektorius. Turime pašalinti kliūtis, kovoti su stereotipais ir čia aš skatinu valstybės narės įgyvendinti vienodo požiūrio direktyvą užimtumo srityje. Taip pat kreipiuosi į komisiją, kad jinai susirūpintų, su, susirūpintų dėl asmenų vyresnių kaip 50 metų nedarbo. Ši gyventojų grupė gali prisidėti prie ekonomikos augimo. Galbūt kai kurie bandys mane apkaltinti, kad noriu kaip ir parduoti senesnius žmonės. Ne, Tiesiog turime atsižvelgti į senėjančių gyventojų poreikius, į galimybės, kurias e, turime tiem poreikiam patenkinti. Turime kurti specialius produktus, paslaugas tiem žmonėm, tai leistų taip pat sukurti ir naujų darbo vietų priežiūros ir mm, paramą teikiančios tarnybos turi būti irgi orientuotos į tokių vyresnių žmonių poreikius. Ir galiausia noriu pasakyti, kad savanoriškumas yra labai svarbi tiek aktyvaus senėjimo, tiek kartų solidarumo sritis. Pone pirmininkė, aš esu pasirengęs dirbti su šešėliniais pranešėjais ir su visais kam įdomi ši tema, pakeitimų paskutinis terminas yra 3 birželio, taigi laiko dar turime. Taigi esu pasirengęs diskusijom su visais kolegomis, kam šis klausimas yra įdomus. Dėkoju uždėmi. Thank you. Uh, Dėkoju pranešėjai. Vilija Blinkevičiūdėje posėdėje nedalyvauja, tačiau ją pavaduos kolega Brando Benifei. Ačiū pirmininkė, mūsų kolegė Blinkevičiūtė, nes e, atsiprašo, nes negali dalyvauti e, posėdyje e, dėl to, kad kilo problemų su lėktuvu ir dėl to, kad Briuselio oro uostas nedirba. Tačiau ji norėtų padėkoti už tai, ką e, ponas Kukan rašo savo pranešime, jame atspindėti patys svarbiausiai e, dalykai, pasiekti rezultatai. E, ji pritarė pranešėjui, kad valstybės narės turėtų atlikti įvairius visus įvertinimus prieš padidinant pensinį amžių. Taip pat reikėtų daugiau dėmesio skirti vyresnių nei 50 metų uh, gyventojų nedarbo e, klausimui, taip pat ir ilgalaikiam nedarbui. Taip pat reikia e, atkreipti dėmesį, kad 2012 e, metai buvo vėlai paskelbti vyresnių, metų, vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo metais. Todėl nebuvo įmanoma pasiekti na, didelio uh, E, šių metų potencialų išnaudojimo. Taip pat Linkevičiūtė norėtų e, atkreipti dėmesį tai, kad bendarbiavimas e, tarp regioninių lygmenių suinteresuotų asmenų turi būti sustiprintas. Buvo jau sukurti atitinkami tinklai, kad būtų paskatintas vyresnių žmonių aktyvumas Taip pat Blinkevičiūtė laikosi nuomonės, kad reikia toliau įgyvendinti tas iniciatyvas, kurios buvo pradėtos 2012 metais, nes senėjanti visuomenė tai, ne, tai iššūkis, e, kuris e, e, būdingas ne tik tai 12 metams, bet ilgalaikėje perspektyvoje ir šis klausimas turi būti sprendžiamas tvariai. Ačiū, ponas Krasnodepski. Ačiū. Jeigu leisite, aš kalbėsiu angliškai. Tiksliau, aš kalbėsiu lenkiškai, nes esu pavargęs ir nenoriu kalbėti angliškai. Dėkoju. Dėkoju Jums už labai įdomų pasiūlymą ir už pranešimą. Jeigu palyginsime Europą su Junktinėmis Amerikos valstijomis, matysime, kad per mažai yra padaryta kalbant apie žmonių senėjimą ir kovą su stereotipais, kurie yra susiję su pagyvenusiais e, žmonėmis. Mes per mažai kovojame už tuos žmonės, kurie dabar yra E, mūsų visuomenės e, pakraštyje. Todėl šiuo atveju reikėtų e, akcentuoti dialogą bei pagyvenusių žmonių užimtumo klausimą. Kaip pranešėjas, aš asmeniškai ir mes apskritai Lenkijoje pasisakome prieš pensinio amžiaus didinimą, ypač dabar, kai yra tiek daug jaunų bedarbių. Aš pasigendu poros dalykų šiame pranešime. Taigi galbūt dėl jų pateiksiu ir pakeitimų pasiūlymų. Visų pirma, pranešime reikia rašyti kad e, skirtingose valstybėse e, pagyvenusių žmonių situacija skiriasi. Skiriasi situacija ir skiriuose regionuose. Pradedant jų fizinę būklę, dauguma valstybių nesijaučia seni, būdami net 70 metų amžiaus, tačiau e, kitose šalyse situacija ženkliai skiriasi. Yra žmonių, e, na, kurie visą gyvenimą sunkiai dirbo ir tai atsiliepė jų sveikatai senatvėje. Visą tai rodo, kad mūsų visuomenė skiriasi, taip pat skiriasi ir mūsų pagyvenę žmonės. Apie tai kalbama pranešime, tačiau nepakankamai. Devintas punktas. Ten jūs rašote, apie aktyvų senėjimą. Sakote, kad aktyvus senėjimas tai yra ne tik priemonė, kuri skirta išsaugoti pagyvenusius žmonės kuo ilgiau darbo rinkoje. Mes turime akcentuoti ir tai, kad pagyvenę žmonės vaidina ypatingą vaidmenį visuomenėje. Pavyzdžiui, e, šeima, šeimoje arba e, dirbant savanoriais Šiuose srityse tikrai pagyvenę žmonės gali vaidinti labai svarbu vaidmenį ir tai reikia akcentuoti pranešime. Pagyvenę žmonės gali vaidinti ne vieną vaidmenį. Ne tik e, būti aktyviems darbo rinkoje. Taigi tiek būtų iš mano pusės. Ačiū. Aš kalbėsiu slovėnų kalbą, jeigu leisite. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pasakyti, kad pranešėjas um, puikiai padirbėjo su šiuo pranešimu. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį kad e, šiam, e, šis pranešimas liečia didelę visuomenės dalį visose valstybėse narėse. E, mes išgyvename ekonominę krizę ir po jos pagyvenę žmonės susiduria su didelėmis problemomis. Deja, šiai žmonių grupiai yra skiriama per mažai dėmesio. turime pakeitimų pasiūlymų, kaip būtų galima dar patobulinti esamą pranešimą. Vienas iš pasiūlymų galėtų būti susijęs su e, pagyvenusių žmonių savarankiškumu. Slovenijoje mes turime e, geros praktikos pavyzdžių kaip pavyzdžiui įvairios organizacijos gali rūpintis pagyvenusiais e, žmonėmis. Turime netgi vieną organizaciją, kurios tikslas būtent skatinti pagyvenusių žmonių savarankiškumą. Ši organizacija e, teikia pagalbą pagyvenusiems žmonėms, e, kad jie galėtų gyventi savarankiškai. kad patys pagyven, pagyvenę žmonės e, na, gyven, galėtų gyventi taip, kad jaustusi kaip, mm, kad jie yra naudingi. Ir aš laikausi nuomonės, kad reikėtų, na, e, reikėtų pripažinti tokių organizacijų darbą ir laikausi nuomonės, kad tokios organizacijos galėtų taip pat gauti ir finansinę e, pagalbą. Mm. Į tokia finansinė pagalba galėtų būti naudinga padengiant e, organizacijų veiklos išlaidas. Ir e, Toliau dar keletą žodžių apie fondų egzistavimą. E, jeigu mes nusprendėme grįžčiau kontroliuoti bankus, laikausi nuomonės, kad taip pat būtų teisinga, kad ES numatytų tam tikrus standartus. kuriais vadovaujantis būtų atliekama pensijų fondų kontrolė. Pensijų fondai e, dažnai yra tik tai, e, na, kaip ir e, kasa, iš kurios bandoma kartais kamšyti valstybės biudžeto e, spragas. Ir tai nėra geras dalykas. Aš pageidaučiau, kad taip pat nu būtų numatytas tam tikras E, minimalus standartas. E, kiek laiko galima laukti e, sveikatos paslaugoms gauti, nes dažnai atsitinka taip, kad žmonės laukdami organo transplantacijai nesulaukia savo eilės. Taigi būtų puiku, jeigu ES šiuo atžvilgiu suformuotų bendrą poziciją. Um, ir galbūt e, parenk, e, kuo, stengtųsi kuo aktyviau gyvendinti jungtinių tautų e, konvencijai pagyvenusių žmonių teisių įgyvendinimui. Tam prieštarauja kai kurios valstybės narės dėl neiškių priežasčių ir aš norėčiau, kad tos priežastys būtų aiškiai įvardintos. Dar porą pastebėjimų. dimensijos ir įvairios e, dimensijos formos. E, reikia europinės strategijos e, šiai problemai spręsti. Kaip būtų galima padėti ligonėms ir jų artimiesiams. Dėkuoju. Ačiū. Toliau mano sąraše Ines Zuber. Paprašyčiau jūsų penkių minučių pertraukos. Ar gerai? Taigi po penkių minučių suteiksiu žodį Ines Zuber. Thank you for that. Uh, I will... Ačiū Jums. O dabar žodis Ines Zuber. Dėl šios ataskaitos galėčiau pasakyti, kad skiriasi mūsų nuomonės, jeigu tai būtų galima pasakyti. Ir visų pirma todėl, kad e, kaip mes supratome, tikri šių metų tikslai buvo nustatyti ir kita vertus, ką reiškia tie metai. Šie europiniai metai buvo tik priedanga padidinti pensinį amžių ir iš tikrųjų niekuo nebuvo susijusi su e, vyresnių žmonių aktyvumu. Ir tai niekaip ne, nesusiję turėtų būti su pensinio amžiaus didinimu. E, žmonės senėja sveikai ir aktyviai ir neturėdami darbo. 2012 metais socialinios apsaugos sistemos buvo nestabilios, mes daug kalbėjome apie tai, kad pagyvenusiems reikėtų sudaryti sąlygas ir toliau dirbti. O dabar, kai pasikalbame su vyresniaisiais, tai manom, matome, kad jiems nerima kelia tai, kad trūksta kokybiškų viešųjų paslaugų, o ne, mm, kitaip sakant, užtikrintos e, sveik, valstybinės sveikatos priežiūros ir taip pat tokių struktūrų, kurios leistų jiems gyventi sportinėme, kultūrinėme bendruomenės gyvenime. Be to daugelie šalių, pavyzdžiui ir mano šalyje, pensijos yra labai mažos ir todėl vyresniesiems sunku dalyvauti veikloje. Taigi reikia susitelkti ties tokiomis problemomis. Ir tai nėra susiję su tikrų solidarumu. Nepamirškime, kad pensija yra uždirbta, jinai nėra iš dangaus nuleista. Ir esama problemų susijusių su socialinės apsaugos tvarumu. Tai nesprendimas. Svarbu, kad socialinės apsaugos sistema būtų pagrįsta geresniu paskirstimu, o ne pensinio amžiaus didinimu. Na, taip, žinome, mes turime skatinti gimstamumą. Mums reikalingas perskirstimas, kad socialinės apsaugos sistemos tinkamai veiktų, juk nereikia, kad žmonės dirbtų amžinai. Iš esmės tai yra žingsnis atgal. Štai ką norėčiau Jums pasakyti. Mes niekaip negalime pritarti kai kurioms dalims. Tatjana Ždanoka, žaliųjų frakcija. Ačiū pirmininkė. Mes taip pat suprantame, kaip siejamas tas ryšys, koks svarbus tekstas, kaip jis susijęs su aktyvaus 2012 Europos vyresnių žmonių aktyvumo metais daug nuostatų yra nepriimtinos, bent jau mano šalyje, Latvijoje, kuri yra viena iš skurdžiausių Europos Sąjungoje, ir Rumunija, Bulgarija, Latvija, šiuose šalyse pensijos yra pačios mažiausios. Ir tai, ką ponas Kukanas pristatydamas pranešimą mums šiandien sakė, kad teigiate, jog aktyvus senėjimas nereiškia tik geresnių sąlygų vyresniesiems ilgiau dirbti. Taigi, kaip suprantu, tai yra svarbiausia idėja ir svarbiausia susitarimas, kurį pasiekė pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai. Gal dėl to mane stebina teiginys, kad labai svarbu teikti paramą visiems, savarank... kad jie galėtų kuo ilgiau gyventi savarankiškai. Gal ponas Kukenas, Kukenas galėtų e, apginti šį teiginį, bet mano nuomonė jis yra kontroversiškas. kad e, dėl to, kad vyresnieji turėtų ilgiau dirbti, kad galėtų gyventi savarankiškai, gal reikėtų performuluoti. Taip pat svarstau apie tos penkis programų pavyzdžius. Man, jūs teigėte, kad sąrašas negalutinis, bet mano klausimas būtų toks. Kodėl teigiama, kad Austrija, Estija, Slovakija, Čekijos Respublika ir Slovenija kodėl minimo šios valstybės narės. Tikiuosi, kad dar padirbėsime kartu prie pakeitimų, pateiksime pasiūlymus dėl pakeitimų ir turėsime gerą dokumentą. Ačiū. Toliau Laura Agė. Dėkoju. Aš norėčiau padėkoti tam e, pranešėjui. Ir Džiugu, kad pranešėjas siekia e, parengti tokį dokumentą, kuris būtų priimtinas visiems. Laikausi nuomonės, e, kad e, kalbant apie tai, kad šį pranešimą rengė keli žmonės, E, iš skirtingų kartų, skirtingų amžiaus, e, tai gali tikrai prisidėti prie e, gero galutinio rezultato. Mes sveikiname aktyvius pagyvenusius žmonės, tai yra sveikintinas dalykas. Pritarėme tam, kad būtų užtikrintas mokymasis visą gyvenimą. Džiugu, kad pranešime kalbama ir apie socialinę įtrauką, ir apie tai, kad pagyvenę žmonės turėtų naudotis e, naujausiamis e, informacinėmis technologijomis. Tai yra sveikintini dalykai. Tačiau e, laikomės nuomonės, kad kalbant apie darbo vietas, pagyvenusių žmonių E, ilgesnis buvimas darbo rinkoje neturėtų būti kliūtis įsilieti į darbo rinką jauniesiams e, specialistams. 50-60 e, amžiaus darbuotojai daugiausiai sudarė su problemu ieškant darbo vietų. Prisisakome už tai, kad e, būtų parengtos politikos aktyviam senėjimui, tačiau tai neturėtų likti tik tai priemonę e, skirta įsaugoti e, asmenis darbo rinkoje. Kitaip tariant, užtikrinti jų žimtumą. Laikausi nuomonės, kad labai svarbu yra garantuoti darbuotojams E, tokį pensinį amžių, kuris leistų e, jiems e, na, kokybiškai pereiti į tą tokį mm, pensinį laikotarpį, kuris taip pat būtų kokybiškas. Be to, norėčiau pakalbėti ir apie pensinį amžių. Nustatant jį reikia atkreipti dėmesį į vairius veiksnius. E, vienas iš jų yra pačios darbo, e, pats darbo pobūdis. Sakykime, jeigu e, dirbai visą gyvenimą fizinį darbą, negali išeiti į pensiją vėlai, tai yra tokio pat amžiaus kaip ir tas, kuris visą gyvenimą dirbo, sakykime, administracinį darbą. Ir į tai reikia atsižvelgti, kai yra nustatomas pensinis amžius. Be to e, reikėtų spręsti 50-mečių e, problemą, kurie neranda ir neturi darbo. Europoje reikėtų parengti efektyves priemonės tokiems žmonėms, žmonėms kad jie sugrįžtų darbo rinką, e, gautų naujų įgūdžių įgūdžių apmokymų e, išmoktų naudotis e, informacinėmis technologijomis. Tai yra labai svarbus aspektai. Toliau reikėtų finansuoti projektus, kurie skatina aktyvų senėjimą. Jie galėtų būti įgyvendinti pagal programas, kurios yra e, finansuojamos ES, e, pavyzdžiui, per ES fondą. Taigi pasinaudokime e, visomis priemonėmis, kurios tikrai leistų ištikrinti tą kokybišką aktyvų senėjimą. Taip pat galime E, pažiūrėti į tą naują e, finansavimo priemonę, e, iš kurios būtų galima finansuoti aktyvaus senėjimo iniciatyvas. Tačiau prieš tai reikėtų atlikti studiją, ad hoc studiją ir įsiaiškinti, kokiamis, kokias lėšas būtų galima panaudoti tai naujai finansavimo priemoniai. O po to reikėtų siekti užtikrinti uh, kuo didesnė integracija tarp senosios ir naujosios kartos. Kitaip tariant, manau, kad ir viena ir kita karta gali pasiūlyti viena kitai daug. Ir simbiozė tikrai gali būti naudinga ir vieniems, ir kitiems. Dėkuoju. Thank you, Madam López Fontanier. Gracias, señora presidenta į. Ačiū Jums. Ačiū pirmininkė. Kaip ir prieš mane kalbėjusieji, norėčiau padėkoti ponai Kukanui už e, pranešimo projektą. Dokumentas puikus. Tai yra puikus pagrindas tolimesnė mūsų darbui. Gaila, bet Europoje mes vis dar turime dirbti prie šių klausimų. 1990, nuo 1992 metų visuomenė pradėjo senėti, iki 2050 mes tikimės, kad amžius sieks virš 50. Amžiaus vidurkis sieks virš 50. Kitose šalyse problemos yra dar didesnės situacija turi būti tvari, mes turime tinkamai spręsti šią situaciją dėl to, kad buvo paskelbti aktyvaus senėjimo metai, mes galėjome info, geriau informuoti apie aktyvų senėjimą, demografinius pokyčius. Vertinimas buvo puikus, jis puikus pagrindas ir pritariu pranešėjui, kad dar reikia padirbėti prie šio dokumento, mums reikėtų pažvelgti į ateitį, o tai reiškia, kad turime imtis aiškių veiksmų. Reikalinga pabrėžti, kad labai svarbu, kad pagyvenusieji būtų nepriklausomi, kad ir pensinio amžiaus pagyvenusieji galėtų dirbti, jeigu to nori. Tiems, kuriems virš 50 labai svarbu, kad nuolat mokytųsi, kad nebūtų diskriminuojami dėl savo amžiaus. Bet aktyvus senėjimas nereiškia, kad asmo turi tik dirbti ilgiau, taigi aš pritariu tam, kad uh, reikia suderinti aktyvų senėjimą su gyvenimo trukme, reikia nagrinėti su sveikata susijusius klausimus, kad asmenys galėtų geriau dalyvauti visuomenės gyvenime ir kad jų gyvenimo kokybė būtų geresnė. Vienas dalykas man ypatingai kelia nerima, tai yra kaimo vietovės kuriuose yra ir demografinių, ir geografinių e, problemų. Tai yra e, tos vietovės, kurios yra retaip gyvendintos, tai salos, nutolusiai regionai, Taigi yra ir aktyvaus senė, ir senėjimo problema, ir tai, kad vis mažėja gyventojų tose vietovėse. Labai dažnai tokias vietovės jaunimas palieka vien todėl, kad nėra darbo. Todėl senėjimas yra netgi aštresnis, jeigu nėra jaunimo, nėra mokyklų, vadinasi, nėra investicijų infrastruktūra, nėra tinkamos veikatos priežiūros, o į tai reikia susitelkti ir išspręsti šios problemas. Pakeitimus svarbu pateikti iki birželio 3 dienos 12 valandos. O pakeitimus varstysime birželio 23 dieną, o patvirtinimas E, vyks Liepos 15-16 diena. Toliau 17 mūsų darbo tvarkės klausimas, tai Europos struktūriniai ir investicijų fondai ir patikimas ekonomikos valdymas bendrų nuostatų reglamentų 23 straipsnio taikymo gairės. Tai yra pirmasis nuomonės projektos svarstymas, tai yra regi, regi yra atsakingas komitetas ir dabar suteiksiu žodį Javi Lopes. Ačiū. Labai trumpai pristatysiu šią temą. ir galbūt šiek tiek pakalbėsiu apie 23 laipsnį, apie mikro, makro sąlygas. Buvo priimtas sprendimas surasti bendrą pagrindą dėl visų priemonių, tokių kaip struktūriniai fondai ar kitų investicinių fondų. Ir Tai vyko tuomet, kai kūrėme naują ekonominę valdyseną ir, kaip žinote, buvo šešių dokumentų paketas, dviejų dokumentų paketas, Europos semestras, atskirom šalims skirtos rekomendacijas, taip toliau. Todėl investicinių struktūrinių fondų mes nusprendėme juos susijęti su makroekonominėmis sąlygomis, kurios buvo parengtos ir kurios, e, kur, su kurių pagalba buvo galima tikrinti ir stebėti valstybių narių veiklą. Buvo nutarta, kad šis ryšys kad dėl jo e, stebint makro ir ekonominę valdyseną galima įvertinti, e, kaip įgyvendinamos nuostatos ir tai ne visuomet yra veiksminga. Tuomet buvo parengtas 23 straipsnis, kuris anksčiau buvo 21 ir kalbu apie reglamento nuostatas. Prisimenu tas diskusijas kurios vyko anksčiau, Adam Košė iš EPP teigia, kad nepakaktų tokių griežtų sąlygų dėl fondų veiklos. Ir buvo manoma, kad kad tai gali, dėl to gali būti prarasta prasmė nes fondai turėtų veikti ilgai ir valstybės, valstybėse narėse buvo makroekonominės pusiausvyros problemos ir dėl to e, reikėjo daugiau sąlygų nustatyti ir padidėjo tikimybė, kad valstybės narės gali netitikti reikalavimų ir kita vertus pad, galėjo padidėti jų poreikis gauti finansavimą iš struktūrinių fondų. Būtent todėl buvo svarstoma apie perprogramavimą. ir tai prieštarauja pačiai struktūrinių fondų prigimčiai, nes iš jų skiriamas finansavimas siekiant užtikrinti ekonominę ir finansinę konvergenciją. Taigi reglamentas buvo patvirtintas su įtrauktų 23 straipsniu, jame numatytos tam tikros sąlygos, o dabar yra parengtas komisijos komunikatas ir jo tikslas yra nustatyti apie kokius netitikimus kalbame, apie kokius pažeidimus kalbame, kada gali būti pradėtos taikyti tos sąlygos, kaip turi vykti perprogramavimas, kaip galima užlaikyti lėšų skyrimą iš fondų, kokiomis sąlygomis. Yra mano nuomonės projekte ir tikrai nuoširdžiai laukiu visų jūsų pastabų Mano pasiūlymas. Yra toks užimtumo komitete reikia pabrėžti, kad Europos komisija savo komunikate pripažįsta, kad daugiametės programos ir šalių problemos atsižvelgiant į krizę reiškia, kad reikalingas užtikrintumas ir stabilumas, todėl finansavimo perprogramavimas neturėtų būti pirmoje vietoje. Stabilumas ir ES programų patikimumas yra svarbesnis dalykas, tai, yra, tai vertėtų pabrėžti. Antra, reikėtų pabrėžti galimus netitikimus, dėl kurių gali, kurie gali atsirasti. E, gali atsirasti įvairių problemų, o kai dėl ekonominės ir socialinės konvergencijos, kai tai yra susijęta su finansavimu, kalbant apie tą šalis, kuriams daugia, labiausiai to finansavimo reikia, tai gali nutikti taip, kad bus visi, pasiekti visai priešingi rezultatai, neįsiekiama su fondų lėšų pagalba. Uh, reikėtų dar išnagrinėti reglamento tikslus. Rašoma apie užimtumą, socialinius tikslus, e, taikomas 20 straipsnis ir pagrindinė krizės laikotarpiu patirta problema yra nedarbas. Be to, 23 straipsnė yra numatomos kai kurios išimtys toms šalims, kuriuose yra ypatingos socialinės ar ekonominės sąlygos, pavyzdžiui, skurdas. Reikėtų pabrėžti, kad 23 straipsnis yra labai svarbus, kalbant apie perprogramavimą. Ir pabaigai norėčiau pasakyti, kad komunikate rašoma klausimą, kas turėtų primti sprendimą, o mes teigiame, kad tai turėtų būti taryba ir ypač parlamentas, kad tai nebūtų viena institucija, kad šios dvi institucijos galėtų išsakyti savo nuomonę, jeigu e, būtų svarstoma taikyti 23 straipsnį. Ačiū ir sieksiu konsensuso. Mm, ponas Krasnodėpskis, ECR frakcijos vardu. Dėkui. Turėčiau pasakyti, kad mane nustebino kai kurie dalykai jūsų dokumente. Kartais sunku suprasti, kaip yra susiję tie makroekonominiai rodikliai su sanklaudos politika. Dažnai regionų situacija yra tokia, kad yra dideli skirtumai tarp tos politikos, kurią nori vykdyti vyriausybė ir lėšų tai politikai. Tokia situacija yra ir Lenkijoje. Viena situacija yra regionuose, kuriuos remia centrinė vyriausybė, o kitokia, kurių neremia. Jūsų pranešimo pabaigoje matome daug subjektivumo. kam, pavyzdžiui, Vengrijai skirti didžiausią dėmesį, kai yra dar ir kitų šalių, kurias galėtume svarstyti. Be to, neužmirškime, kad tų fondų tikslas, tikslai skiriasi. Ir čia, kai kalbame apie mm, valstybės narės, kuriuom tenka daug ekonominių problemų, tai tokių valstybių narių negalime lyginti su kitomis, kuriuom sekasi geriau. ponė Tum Aldė šešėlinių pranešėjų vardu noriu pasakyti, kad labai svarbu užtikrinti bendrųjų nuostatų reglamento 23 straipsnio tinkamą taikymą. Labai svarbu kad investicijos, kurias paremtų Europos struktūriniai ir investicijų fondai vyktų saugiomis ekonomikos sąlygomis, ypač tose teritorijose, tose vietose, kur labiausiai jaudžiami ekonominės krizės padariniai Europos komisija turėtų labai atsargiai elgtis, jei nori stabdyti fondų lėšų e, taikymą e, tose valstybėse narėse, e, fondų lėšų skirimą tose valstybėse narėse, kurios neįvykdė numatytų įsipareigojimų. Gaila, kad čia užmirštamas Europos parlamento vaidmuo Mes turime užtikrinti skaidrumą ir demokratinę atskaitomybę. Tie pakeitimai, e, kuriuos pateiks mūsų frakcijos šešėlinis pranešėjas, e, siūlis, kad e, išmokų stabdymas būtų ta kraštutinė priemonė, kurią komisija naudotų, nes išmokų stabdymas gali labai neigiamą poveikį daryti regionams ir vietovėms, mm, kurio, kurie yra sunkioje ekonominėje situacijoje. Taip pat turime mm, pasižiūrėti, koks viso to poveikis yra nedarbui. bei mm, kaip įgyvendinamos konkrečios rekomendacijos nustatytos atski, e, pasiūlytos atskirom šalim. Dėkui. Toliau kolegė Ines Subin. Dėkoju. Šios diskusijos sudėtingos parlamente turėjome prognozes šių fondų naudojimo, turėjome įvairių komitetų nuomonės. Daugelis komitetų atmetė makroekonominių sąlygų taikymą. Problema yra ta, kad čia yra du keliai, kuriais galima eiti jei manome, kad kažkas yra neveiksminga, negali būti neveiksminga, o yra neveiksminga, jei kažkokia priemonė e, neleidžia tinkamai fondų paskirstyti ir didina neligybę, tai jei nustatome, kad tokia priemonė yra, turime užtikrinti, kad e, tas atsispindėtų realioje situacijoje, turiu galvoje ir makroekonominės sąlygas. Pabandysiu paaiškinti. Pabandysiu pateikti keletą priežasčių, dėl ko mes manome, kad šis principas ateitie turėtų būti visiškai nenaudojamas kai šalis įstojo į Europos Sąjungą, jos turėjo galimybę naudotis Europos Sąjungos fondais, bet tas naudojimasis nieko bendro neturėjo su tom sąlygom, kurios dabar yra nustatytos. Šalis turi labai mažą veikimo laisvę e, spręsti, kokią investicijų politiką jos norėtų vykdyti. Jei pasižiūrėsime e, Europos semestro pasiūlymai, pasiūlymus, tai tie pasiūlymai neskatina ekonomikos augimo ir užimtumo didėjimo. Mes negalime susijęti struktūrinių fondų su tomis rekomendacijomis. Pasižiūrėkime, kokia situacija yra Portugalijoje. mes laikėmės trejato pateiktų rekomendacijų Portugalijoje, bet po to Europos komisija dar pateikė ir savo rekomendacijas. Bet nežiūrintų visų rekomendacijų augo neužimtumas ir didėjo valstybės skola. Mums taikoma vis daugiau įvairių priemonių, bet jų rezultatas nėra pozityvus. Struktūriniai fondai turėtų duoti galimybę valstybėm narėm investuoti ten, kur jom atrodo geriausia. Ten, kas atitinka valstybių narių interesus. Ir dėl to makroekonominių sąlygų nustatymas šiuo atveju neturėtų būti naudojamas. Aišku, turime e, neleisti, kad išmokos iš Europos fondų būtų stabdomos, bet reikia atsižvelgti į e, silpniausių valstybių narių poreikius. Visi šie teiginiai nėra teisiškai saistantis. Nuo komisijos priklauso, kaip visa tai bus įgyvendinama. Neaišku dar ir kokius pakeitimus pas, mes pasiūlyme, bet bet kuriuo atveju mes norėsime, reikalausime, kad makroekonominės sąlygos nebūtų taikomos. Mm, Dėlį čia nėra, ar kas nors gali pasisakyti už kolegą? Ne, tada ponė Laura Ager. Dėkoju. Ačiū kolegai. Norėčiau pasakyti, kad esame pasirengę bendradarbiauti. E, struktūrinių fondų panaudojimo e, siejimas su makroekonominėmis sąlygomis gali būti e, žalingas. Mm, Nebūt, nebus pasiekti tokiu atveju rezultatai, kurių mes pagėdaujame regionės plėtros ir socialinės anglaudos e, atžvilgiu. Taip pat e, nemažins ir socialinės atskirties pačioje ES. Todėl struktūrinių fondų peržiūra ar lėšų teikimo nutraukimas gali būti žalingas tose šalyse, kurios jau dabar susiduria su didelėmis problemomis dėl krizės ir vietos valdžios bei regioninės valdžios institucijas nebegalės teikti paslaugų. Tokiu būdu e, bus mažiau investicijų ir darbo vietų kūrimui ir augimui. Laikausi nuomonės, kad reikia akcentuoti tai, kad e, fondų lėšų skirimas neturėtų būti siejamas su makroekonominėmis sąlygomis. Regionės ir vietos valdžios institucijos neturėtų e, nukentėti nuo kitų padarytų klaidų ypač kai e, klaidas padarė nacionalinės valdžios institucijos. E, pri, kai vietos e, e, valdžios institucijos yra baudžiamos, baudžiami ir piliečiai, nes e, dažniausiai visų klaidų kaina padengs paprasti piliečiai, o ne, sakykime, nacionalinės valdžios institucijos. Mes ketiname bendradarbiauti su pranešėju, pateikti uh, E, taip pat ir pakeitimų pasiūlymų kartu su kitais šešėliniais pranešėjais. Dėkoju. Dėkoju. Galutinis terminas pakeitimams pateikti yra 2 birželio 12 val. dienos. Tvirtinsime komitete 23 birželio, o plenarinėje sesijoje 13-14 Liepos. Dabar keliaujame toliau. 18 darbo tvarkės punktas - valstybių narių užimtumo politikos gairės. Du šimtai septyniolika pakeitimų yra pateikta. Pone Laura Agija yra pranešėja. pranešimo projekte yra 29 pakeitimai. Dabar steiksiu žodį ponai Laurai Agėje. Prašom. Ačiū, prezidentė. Dėkoju, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti visiems kolegoms, šešėliniams pranešėjams, kurie bendradarbiauja su manimi e, rengiant šį e, dokumentą. Na, nepaisant to, kad uh, mes priklausome e, skirtingoms politinėms frakcijoms, mes norime bendradarbiauti. Ir kaip e, šiandieną paminėjo pirmininkė, buvo pateikta labai daug pakeitimų, tačiau mes e, sugebėjome parengti kompromisus. Dėl jų mes organizavome du šešėlinių pranešėjų sustikimus. Na ir aišku, dėl tam tikrų klausimų mūsų nuomonės įsiskyrė, tačiau visi e, parodė e, stiprią valią parengti tokį gerą dokumentą, kuris būtų naudingas ir vertingas e, tarybai. Laikausi nuomonės, kad na, visi kolegos vadovaujasi tokiu požiūriu, sprendžiant įvairius klausimus. Taigi, kalbant apie parengtus kompromisus, e, visi stengiamės, kad būtų rastas bendras sprendimas priimtinas visiems kur, sakykime, neįmanoma e, susitarti, e, reikia ieškoti vis dėlto to bendro vardiklio nes visi e, pageidauja, kad būtų parengtas e, geras e, mūsų dokumentas. Komisijos pateiktas teisėkuros pasiūlymas yra silpnas ir visi kolegos pritarė tam faktui. Šiandieną komisarė Tyson turėjo pasakę, kad yra pasirengusi peržiūrėti ir Europos strategiją 2020 tačiau įsaugant e, pagrindinius e, ramščius ir tikslus. Tai yra e, nedarbo mažinimą, socialinių garantijų užtikrinimą ir taip toliau. Taigi šiuo dokumentu mes stengsimės na, už, fiksuoti tas pagrindinės mūsų pozicijas, kad būtų peržiūrėta 20 metų strategija, tačiau e, nekeičiant e, pradinių tikslų. Iki šiol mes e, išanalizavome tik tai dvi gairias ir rengiame naują pasiūlymą, bendradarbiaudami su kolegomis ir su sekretorijatu E, sekretariato darbuotojai tikrai mums daug padeda ir tikiuosi, kad e, bus parengtas geras dokumentas. Dėkoju. Ponas Bachas, prašome, EPP frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Aš galiu paremti kolegę Norėčiau jai padėkoti, taip pat padėkoti ir šešėliniams pranešėjams. E, pranešėja puikiai padirbėjo, e, stengiasi bendradarbiauti su visais šešėliniais pranešėjais, svarbiausių dalykų pranešime atžvilgiu. Ir pagrindinis dalykas yra tai, kad e, Europos parlamentas būtų išgirstas. Ir tokiu e, požiūriu, na, kaip ir buvo vadovautasi tų bendrų susitikimų metu. O dabar mums reikia parengti tokį gerą, trumpą pasiūlymą, e, į kurį galėtų kuris galėtų būti naudingas e, tarybai. Dažnai e, susidaro tokia situacija, kai yra pateikiama pernelyg daug pakeitimų pasiūlymų, o tai veda prie situacijos, kai tam tikrai, e, na, tada, kai dėl tam tikrų aspektų tampa sunku dirbti, tekstas tampa sunkiai suprantamas ir tai apsunkina situaciją. EPP frakcijai Kaip ir buvo sakyta anksčiau, svarbu yra tai, kad užimtumo gairias būtų suderintos su 20 metų strategija. Mes puikiai žinome, kad dauguma šių tikslų nėra pasiekti, o užimtumo gairės turėtų paskatinti, veikti kaip paskata kuri leistų mums susitelkti e, ties pagrindiniais 20 e, metų strategijos elementais. Dauguma iš mūsų pakeitimų turėtų būti suprantami kaip siekiantis šio tikslo. Subsidiarumo principas taip pat yra svarbus aspektas. Dauguma pateiktų pakeitimų pasiūlymų yra susijęs su atlygiu, su darbo sąlygomis, su e, pramonės susitarimais ir e, taip pat socialinių partnerių vaidmenio valstybėse narėse. Taigi, dar kartą mes norime, kad mūsų išgirstų. Mes e, nepritarėme pakeitimams e, kuriais būtų siūloma keisti sutartis. Tam tikrai mes nepritarėme, tačiau apskritai rengiamas pranešimo projektas yra geras ir tikimės, kad kiti šešėlinių pranešėjų sustikimai bus organizuojami tokia pačia pozityvia dvasia. Ačiū dabar. Uh, uh, norėčiau suteikti žodį ponui Perinski. Ačiū. E, Marija Žuau prašė, kad aš pristatyčiau e, jos e, nuomonę apie pasiektą darbą, jos vardu ir kolegų vardu norėčiau pripažinti tai, kad buvo puikiai ir gerai padirbėta ieškant kompromisų, siekiant, kad pats dokumentas taptų geresnis, kad e, būtų suformuota tokia stipri pozicija, kurią galėtumėm pristatyti. E, mūsų e, frakcijos šešėlinė pranešėja sako, kad dirbant toliau bus pasiektas geras kompromisas. Na, reikia pasakyti, kad įvyko ne vienos diskusijos su šešėniais pranešėjais ir buvo parengti kompromisiniai pasiūlymai E, dėl 20 metų strategijos tikslų, e, dėl minimal, minimalaus atlygio, apie tai, kad reikia susijęti minimalų atlygį su produktyvumu. E, taip pat reikia kalbėti apie darbo rinkos funkcionavimą, apie EFSI fondą, apie įgūdžius, apie e, tai, kad e, reikėtų e, sukurti atitinkamus kriterijus, kurie leistų įvertinti tinkamai užimtumo situaciją. Reikėtų kalbėti apie socialinį dempingą, apie protų nutekėjimą ir taip pat reikia taip pat kalbėti ir apie vaikų skurdą. Ką dar reikėtų padaryti? Reikėtų pripažinti, kad Netgi jei 20 e, metų e, strategijos tikslai yra kompromisas, laikomės nuomonės, kad e, jų nepakanka. Kitaip tariant, neužtenka paminėti konstatuojamoje dalyje strategijos tikslų. Jie turi būti tvirtinti pačiose gairėse. Tai yra mūsų pozicija. Taip pat yra kitų e, redakcinio pobūdžio pasiūlymų. Ir dar yra vienas kompromisas, kuris yra rengiamas e, dėl pensijų reformos. E, sakoma, kad na, pensijų amžius E, turėtų būti nustatomas pagal gyvenimo trukmę. Aš apie šį pranešimą nekalbėsiu dabar, tačiau mes laikomės nuomonės, kad e, taip pat turėtų daugėti socialinių investicijų į aktyvų senėjimą ir taip pat, kad e, už, užimtumo lygis e, didėtų. Tai būtų e, vienas iš būtų spręsti e, sentančios e, visuomenės problemas. Kitaip tariant, iš mūsų pusės mes paremtumėm pranešimą, laikomės nuomonės, kad e, galutinis variantas bus geras. Dėkuoju. And now it's time for Mr. Krasnodebski. Ponas Krasnodebski. Ponas Krasnodebski. Norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų mokame daryti kompromisus ir be kai kurių, kitų, kai kurių kelių formuluočių mūsų frakcija gali pritarti e, ponios Agė pasiūlytiems kompromisams. Na, yra šių kitokių problemų, nes norėtume pabrėžti ir kitą problemos pusę, kad yra ne tik socialinė problema, bet ir su augimu ir aktyvesnė politika susijusi problema, bet apskritai tai norėčiau padėkoti Jums, norėčiau pagirti tokią, energi, tokią energingai pranešėjai. Žinau, kad nelengva dėrėtis dėl kiekvieno žodžio, bet ačiū Jums. Esu įsitikinęs, kad surasite puikių kompromisų. Kolegos iš kitų frakcijų taip pat prisijungs ir padės siekti kompromisu. Ačiū Jums. Ačiū. Ar yra kas nors, kas atstovautų Renatą Weber Alde frakcijoje? Ne. Tuomet žodis suteikiamas ponui Silikijočiui iš GUE frakcijos. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegijai Laurai už sudėtingą, sunkų darbą, kurį jie atliko, taip pat už bendradarbiavimą. Mums puikiai sekėsi dirbti kartu, buvo daug posėdžių ir mes konstruktyviai kartu dirbome Mūsų frakcija yra nusiteikusi optimistiškai dėl galutinių rezultatų, kai dėl pakeitimų. Manau, kad galiausiai būsime parengę labai puikų pranešimą dėl užimtumo gairių. Norėčiau paminėti keletą dalykų, kurie mūsų nuomonė nėra teigiami. Mūsų pastabas, e, į mūsų pastabas reikėtų žiūrėti konstruktyviai. Ir pirmasis klausimas būtų toks, aš nekartą esu tai minėjęs, tai susijęs su švietimu. Nes mūsų supratimų švietimas yra svarbiausias dalykas. Manome, kad negalima suderinti šių dalykų su verslininkystė. Mūsų nuomonė. Svarbiausios, svarbiausi, mums svarbus dalykai gairėse turėtų būti pakeisti. Antra yra orios gyvenimo ir darbo sąlygos. Abu dalykai yra apibrišti tarptautinės darbo organizacijos, yra numatyta daug nuostatų dėl tinkamų darbo sąlygų ir norėčiau pasakyti, kad mane stebina, jog tam tikros frakcijos e, jų pozicija dėl orių gyvenimo ir darbo sąlygų, kurios norėtų užbraukti šias nuostatas, nesuprantame to, nes laikomės nuomonės, kad kad šios mintys turi būti paliktos tekste dėl darbo apmokestinimo. mes, mūsų nuomonė, verslo apmokestinimas neturi būti mažinamas, kai mokesčiai yra tiesiogiai ar netiesiogiai perkeliami ant tų asmenų pečių, kurie uždirba mažiausiai. Mūsų nuomonė mokestinė našta turi būti sąžiningai paskirstyta ir didelės įmonės taip pat turi sumokėti savo dalį ir turi nešti savo naštos dalį, nes ta našta neturi būti užkrauta vien darbuotojams. Ir apibendrindamas norėčiau pasakyti, kad pri, turėtume parengti puikų dokumentą ir dar kartą ačiū kolegijai Laurai už puikiai atliktą darbą. Tatjana Ždanoka, Žaliųjų frakcija. Ačiū. Mes irgi nesidžiaugėme komisijos pasiūlytų dokumentų dėl tarybos sprendimų, sprendimo. Atrodė, kad siekiama dar mažiau nei 2010-aisiais Todėl mūsų pranešėja turėjo atlikti labai sudėtingą užduotį, atlikti viską, ką gali, kad būtų parengtos geros gairės. Ir jai tai pavyko, tikrai didelė pagarba jos atliktam darbui. Toliau dėl pakeitimų mūsų frakcija jų patikė nedaug, tik 28 yra tai, kad pateikta tiek daug pakeitimų rodo, kad komisija pasiūlė labai prastos kokybės tekstą. Trūksta jame konkrečių gairių, yra tik bendro pobūdžio teiginiai, o mums dabar reikia sukonkretinti tekstą ir darome viską, ką galime per šešėlinių, posėdžių, šešėlinių pranešėjų posėdį ir mūsų pakeitimai yra ir būtent ir pateikti šią linkmę. Pavyzdžiui, yra paprasčiausiai paminėta Europa 2020 strategija ir semestras, tačiau to nepakanka. Turime sukonkretinti, aiškiai pasakyti, ko norime pasiekti. Pavyzdžiui, yra pateiktas pasiūlymas dėl konstatuojamųjų dalių Ir teigiama, kad šios, šiomis gairėmis siekime sumažinti nelygybę ir padidinti piliečių gerovę. Tai yra svarbiausias tikslas, kad užimtumas, socialinė atskirtis, švietimo klausimai yra vis dar labai svarbus, tai yra vienodai svarbus ir vienas nuo kito priklauso, bei vienas kitą sustiprina. Taip pat e, minimos ir valstybių narių vykdomos politikos ir labai svarbu žinoti, ką šią prasme gali atlikti Europos Sąjunga. Norėtume pabrėžti, kad valstybės narės kai jos pritarė ekonominiai politikai, tai turėtų būti visų bendras rūpestis ir tai reikėtų koordinuoti ES lygmeniu. Ir kai yra pateikiami pasiūlymai, reikia, pasie, reikia siekti sutartyse nurodytų tikslų reikalinga įtraukė, integruota darbo rinka, taip pat tinkamos, darytos tinkamos darbo sąlygos visoje Europos Sąjungoje. Labai svarbu, kad ši Europos Sąjungos politika ir tikslai būtų įgyvendinti, kad jiems pavojaus nekeltų kiti šalutiniai, kitose teisės aktuose nurodyti tikslai. Todėl mes vis dar turime padaryti daug darbo ir tikimės, kad bus parengtas puikus tekstas bendromis pastangomis, vadovaujant pranešėjai. Tikimės, kad to pasieksime. Ačiū. Ačiū. Kadangi buvo paminėta komisija, gal yra kas nors iš komisijos, ar norėtumėte papildyti? Prašau. Ačiū, pirmininkė. Mes pasižymėjome visus pakeitimus ir su didžiausiu susidomėjimu išnagrinėjome pranešimo projektą ir stebėme e, visą procesą. Ačiū. Norėčiau dar paminėti kad dokumento patvirtinimas mūsų komitete vyks birželio 16 dieną. O dabar pereiname prie 19 darbo tvarkės klausimo, tai yra žaliojo užimtumo iniciatyva išnaudoti žaliosios ekonomikos darbo vietų kūrimo potencialą. Ir tai bus pirmasis keitimasis nuomonėmis dėl pakeitimų pateiktų e, dėl pranešimo projekto, kurį parengė Jean Lambert buvo pateikti, pateikti 208 pakeitimai. Ir dabar suteikiu žodį pranešėjui. Prašau. Ačiū, pirmininkė, jūs minėjote, kad pateikta daug pakeitimų, bet aš tikiuosi, kad e, tiek daug pakeitimų yra dėl įvairių priežasčių. Didžioji dauguma pakeitimų yra labai teigiami, su jų pagalba stengiamasi e, papildyti pirminį pranešimą ir jie tikrai yra labai konstruktyvūs. E, pranešimo istorija tokia, šį rytą buvo paminėtas komisijos komunikatas, jį minėjo komisijos narys Dombrovskis ir mums reikia surasti labai aiškę strategiją, aiškius politikos signalus dėl politikos dermės, kad galėtume sustiprinti darbo vietų kūrimą, galbūt naujose sektoriuose, bet taip pat, kad galėtume valdyti pokyčius kai kuriuose sektoriuose, kurie galbūt labai teršia aplinką arba e, jų išmetalai yra labai dideli. Taigi, kaip reikėtų įveikti tokius pokyčius? Dabar ieškau, kaip mandagiai tai pasakyti, Aš esu šiek tiek nusivylusi komisijos atsakymu į užduotus klausimus dėl to, kaip visa tai tinka, dera ir įtraukta ES komisijos užimtumo strategija, e, ieškant kelio pirmin ir nustatant aiškius siekius. Užuot stebint situaciją Taigi manyčiau, kad pasiūlyti pakeitimai yra labai teigiami, taip pat savo nuomonę išsakė aplinkos komitetas ir moterų teisų komitetas. Pateikta daug gerų pastabų, kai kurios persidengia, bet mes panagrinėsim ir surasime būdą, kaip įtraukti tas pagrindinės idėjas. Dabar mes dirbame rengdami kompromisus Ir vakar buvo įžanginis posėdis, mes išnagrinėjome kelis pirmuosius pasiūlymus, taigi tokie mano namų darbai. Manau, kad šį rytą, kai kalbėjome apie žiedinę ekonomiką ir kai kalbėjome apie tokius probleminius klausimus, tai ta žiedinės ekonomikos klausimas, e, žaliojų, e, žalėsis užimtumas, visą tai yra susiję tarpusavyje yra kokios dvi ar trys rytis, kuriuose mūsų požiūriai skiriasi, turėsime surasti kompromisus. Dėl keturioliktos dalies e, ji yra viena iš tokių probleminių dalių, joje rašoma apie paskatų vaidmenį ir e, labai sunku nustatyti privalomus tikslus. Galbūt rasime sprendimą E, ir galbūt konkrečiai to neminėsime ir gal bus galima balsuoti už, pavyzdžiui, GUE pateiktą 131 pakeitimą, kuriame rašoma apie konkrečius tikslus, kad gal būtų galima išlaikyti pagrindinės idėjas, bet pagalvoti, kaip, kaip elgti su tais labai konkrečiais klausimais. E, dar nuomonės išsiskiria dėl 16 dalies, kurioje rašoma apie tai, kaip būtų galima panaudoti naują viešųjų pirkimų direktyvą, ypač kalbant apie aplinkos ir socialinius matmenis ir kaip mes norėtume, kuria kryptimi norėtume eiti. Ir arba dabar, arba vėliau, kai kolegos pateiks pastabų, reikėtų pagalvoti, kaip 141 pakeitimą, kurį pateikė ponas Men, būtų galima panaudoti, aiškinantis, koks galėtų būti kelias pirmin. Aš tikrai esu įstikinusi, kad yra išeitis ir reikia tik surasti sutarimą tuo klausimu. Na ir regionų komitetas pateikė pasiūlymų, tai nurodyta mano pateiktame 145 pakeitime, kuriame rašoma, kad reikia patikslinti kai kuriuos viešų pirkimų direktyvos dalykus kad būtų galima rasti išeitį dėl 18 dalies, jie susijusi su 8 konstatu, F konstatuojamąją dalimi. E, ten irgi išsiskiria nuomonės, nes mes kalbame apie perkelimą, mokesčių perkelimą. Ir tai susijęs su žiedinės su nuomonė dėl žiedinės ekonomikos. Ir mano pirminėme pasiūlyme buvo rašoma, kad mokesčius reikėtų perkelti nuo darbo, nuo užimtumo prie aplinkos. Ir, ir socialistai ir guė pateikė pakeitimų šiuo klausimu. Ekspertai patarė, kad tai yra, yra paskata investicijoms tam tikrose sektoriuose Taigi reikėtų pagalvoti, kaip būtų galima apibriežti tai ir kaip surasti sprendimą šiuo klausimu. Kitos rytys, kuriuose buvo lengviau sutarta, tai formuluoti dėl e, e, lyčių matmens, nes moterų komitetas pateikė savo pasiūlymų Gal prie 117 pakeitimo reikės padirbėti, nes e, kalbama, kad jeigu pasiūlomos naujos darbo vietos ar yra kokie nors pakeitimai darbo vietoje, kad e, būtų mm, nežiūrima tiek daug į tą sektorinį matmenį, nes e, tuo metu atsiranda galimybė sumažinti darbo užmokesčio to trūkį tarp vyrų ir moterų. Taip pat yra pakeitimų dėl konkrečių pasiūlymų, dėl įgūdžių, įgūdžių ūkdymo. Ir ponas Trebesijas pateikė 197 pakeitimą ir 198 pakeitime tai rašoma. Taip pat PPE e pateikė pasiūlymų dėl įgūdžių ūkdymo. Taigi manau, kad surasime sutarimą ir uh, suprantame, kad tai yra didelių galimybių sritis, mes turime tinkamai valdyti pokyčius, užtikrinti, kad įgūdžių ūkdymas būtų trauktas ir kad būtų nustatytos tinkamos paskatos, kad įmonės, ypač mažos ir vidutinės įmonės bei mikro įmonės, e, tai galėtų e, užtikrinti visas galimybės siekiant sukurti tinkamas darbo vietas sektoriai. Ir vėlgi tai yra pasiūlymai e, iš pakeitimų, nes mums svarbu užtikrinti tai, kad darbo vietos būtų tinkamos ir socialinė, ir aplinkos prasme, o dabar esu pasirengus išklausyti kolegų ir dirbti šiuo klausimu tokioje konstruktyvioje aplinkoje. Ačiū. Dėkuoju. Dabar Pone Klūna, EPP šešėlinė pranešėja. Dėkui, ponė pirmininkė. Dėkuoju, ponė Lambert, už komentarus. Vakar buvo pirmasis šešėlinių pranešėjų susitikimas ir čia kalbame apie pakeitimus, bet ko gero pasiūlysime daug papildymų, kad pagerintume šį dokumentą. mūsų pakeitimai, papildymai e, bus pirmiausia tai skirti gebėjimų trūkumui, gebėjimų spragai panaikinti. Europos gebėjimų ir kompetencijų klasifikavimo sistema leis nustatyti e, tuos trūkumus, e, taip pat ir žaliosios ekonomikos srityje. Taip pat e, pakeitimai bus skirti mobilumui per eurės tinklą skatinti, ypač uh, užpildant uh, tuščias neužimtas darbo vietas, turint galvoje taip pat žalėje ekonomiką ir, kaip sakė ponė Lambert, smulkiam ir vidutiniam verslui žaliojoje ekonomikoje atsiveria plačios galimybės energijos efektyvumo, pastatų apšiltinimo, ekoturizmo ir kitose srityse. Čia galima kurti kokybiškas darbo vietas. Taigi potencialas čia yra didelis smulkiam ir vidutiniam verslui žalioje ekonomikoje. Dar keletas sričių. Pereimas nuo mm, darbo jėgos apmokestinimo arba darbo apmokestinimo, apmokestinimo prie aplinkos apmokestinimo, pereimas prie žaliųjų mokesčių. E, taip, bet nebūtinai turime tada aplinką apmokestinti, šios klausimus irgi svarstysime. Taip pat turime užtikrinti, kad būtų tokie teisės aktai, e, kurie būtų geresni. Ir tikimės visus šios klausimus toliau svarstysime. Noriu padėkoti poniai Lambert, jai netaip e, lengva yra visus tos kompromisus parengti, taigi jai lieka nemažai namų darbų. Dėkoju S ir D frakcijos šešėlinis pranešėjas Jan Keller. Dėkuoju. Šis pranešimas skirtas žaliojo užimtumo iniciatyvai. Čia mes kalbame apie tikru, tikras rimtas darbo vietas žaliojoje ekonomikoje ir kad e, to pasiektume, turėtume sustiprinti socialinį dialogą. Čia iš vis, regis, jo dar nėra. Situacija yra sudėtinga, nes profsąjungos dažnai labiausia priešinasi žaliesiems darbams. Aš nemažai esu dirbęs su profsąjungomis, jos labai atsargiai su nepasitikėjimu žiūri į žalį užimtumą. Ne todėl, kad jos pasisako prieš aplinkos apsaugą, bet dėl to, kad mm, tokie žalieji darbai gali reikšti mažiau teisių darbuotojams, žemesnius atlyginimus ir taip toliau. Taigi tie žalieji darbai, mm, žaliosios darbo vietos turi būti tikros darbo vietos. Dažniausia tie žalieji darbai yra mm, tokie, kuriuose dirba daugiausia moterų. Mes norime, kad čia būtų užtikrintos visiems ir vyram ir moterim vienodos teisės. Norime, kad moteris dirbtų, bet ne todėl, kad jom atlyginimas už tai būtų mažesnis arba kad tie darbai yra prastesni. Moteris ir taip jau, mm, ir taip jau daug moterų dirba mažai apmokamus darbus. Pereimas nuo darbo apmokestinimo į aplinkos neigiamo poveikio aplinkai apmokestinimą. Turime užtikrinti, kad pinigų srautai leistų užtikrinti žaliojoje ekonomikoje dirbančių teisės. Aš jau minėjau, kad žaliosios ekonomikos darbai yra prastos kokybės. Taigi mes nenorime, kad ta žalioji ekonomika taptų skurdo ekonomika. Ir pirmiausia, ji gali turėti uh, moterim nemažą poveikį. Norėčiau pritarti poniai Lambert ir pritariu jai, kad būtų jos norui, kad būtų nustatyti privalomi tikslai. Negalime sakyti, kad mes norime išgelbėti pasaulį, bet veiksime tik savanoriškų principų. Ne, turime privalomus tikslus nustatyti. Dėkoju ponui Keller, ar kas nors atstovauja ALDE frakcijai. EKR frakcijos atstovų irgi nėra. GUE Linboilen atstovauja ponas Silikiotis. Dėkoju. Aš GUE šešėlinę pranešėją pakeičiu. Mes pritarėme kompromisiniams pasiūlymams. Dėkoju, kad ponė Lambert taip konstruktyviai žiūri į šį reikalą. Turime minėti žaliuosius darbus ir pabrėžti, kad tai turi būti tikras darbas už normalų atlyginimą mm, su normaliomis darbo sąlygomis, kad tai būtų orus darbas. Pritarėme ketvirtajam pakeitimui, perėjimui prie žaliosios ekonomikos. Mes manome, kad ir darbuotojai, ir profsąjungos turi suvaidinti svarbu vaidmenį, perinant prie žaliausios ekonomikos. Ir visa tai turi reikšti ne tik darbo vietų mm, didėjimą, bet ir darbo sąlygų gerėjimą. Taigi labai svarbu, kad visame šiame procese aktyviai dalyvautų profsąjungos. Toliau neigiamo poveikio aplinkai apmokestinimas. Čia mums kyla šiek tiek abejonių dėl komisijos pasiūlymo. Mes ne prieš idėją, kad teršėjas moka. Mes, dėl ko labiausia nerimaujame, tai dėl to, kad e, tuos mokesčius dėl neigiamo poveikio aplinkai mokės ne teršėjai, bet vartotojai. Ir tie didžiausi teršėjai nusiplaus nuo tokių mokesčių mokėjimo. Ta turėtume pabrėžti šiame dokumente. Jie išvengs tokio apmokestinimo. Kolektyviniai susitarimai turi turėti aplinkosauginius ir socialinius kriterijus. Tai būtų labai svarbu. Ir leistų realiai prisidėti prie socialinės sanglaudos. Taigi, dar kartą dėkoju poniai Lambert už visą darbą. Lauragija. Ačiū dar kartą pirmininkė. Aš e, e, norėčiau pasakyti, kad pritarėme e, kompromisams, kuriuos parengė kolegė Jean Lambert. Yra labai daug dalykų, kurie yra įtraukti į kompromisus ir jie mums yra svarbus. Sveikiname taip pat ir tai, kad uh, E, buvo atsižvelgta į vieną mūsų pasiūlymą, kur prašėme, kad e, būtų e, sukurti tam tikri tyrimų centrai, kuriuose būtų rengiami nauji projektai, technologijos, patentai, taigi kur būtų vykdoma ta žalioji produkcija taip pat, kad e, kuo daugiau atsirastų žaliųjų darbo vietų. Žaliosios darbo vietos e, turėtų e, būti kokybiškos, taip pat siektų aplinkosaugos. Nes jeigu bus pamirštami tokie dalykai, galime kurti kiek norime darbo vietų, tačiau galų gale gyvensime tokioje e, planetoje, kur mm, na, bus nemalonu gyventi. Taip pat norėčiau pritarti kolegoms e, dėl pirmojo šešėlinio pranešėjo, e, kuris įvyko už vakar kad e, mūsų įspūdis taip pat yra geras. Keletas minčių dėl mokesčių naštos perkelimo. Laikausi nuomonės, kad e, na, tikrai reikia turėti ryšto e, įgyvendinti tokią politiką, kuri būtų efektyvi. Taip pat norėčiau sugrįžti prie to, ką pasakiau anksčiau. Tai yra, kad reikia kurti žalėje ekonomiką, ją plėtoti ir E, mažinti žalą aplinkai, kuri gali būti labai didelė. E, pavyzdžiui, pernelik intensyvios e, statybos yra žalingos. Taigi aš laikausi nuomonės, kad reikia keisti situaciją, bet reikia keisti ne tik tai žmonių turimačius, turinčius, turimus įgūdžius, bet ir E, darbo vietos, e, pačias įmonės, e, pavyzdžiui, valyti užterštus dirbožymius yra tikrai daug galimybių dirbti šiame sektoriuje ir kurti darbo vietas. Žalioji ekonomika ekonominės krizės kontekste paskatins darbo vietų kūrimą. Galbūt tai yra vienintelis sektorius, ekonominis sektorius, kuris vis dar turi tą potencialą uh, E, kurti naujas darbo vietas ir saugoti esamas darbo vietos. E, taip pat džiugu, kad akcentuojamas lyčių lygybės klausimas ir tai, kad reikėtų užtikrinti vienodą atlygį visiems, e, apie tai, kad kalbama apie darbuotojų teisės, apie jų apsaugą laikausi nuomonės, kad visų šių dalykų atžvilgių reikia imtis priemonių ir tas priemonės paremti. Dėkoju. Dėkoju. Ačiū pranešėjai, taip pat ir šešėliniams pranešėjams. Balsavimai užimtumo komitete įvyks 16 birželio, o plenarnėje sesijoje balsuosime 2015 m. rugsėjį. 20 darbo tvarkės punktas, tai yra paskutinis darbo tvarkės punktas, susijęs su vienanarėmis privačios ribotos atsakomybės bendro, bendrovėmis. Um, yra pateikta 245 pakeitimų pasiūlymai dėl teisėkuros e, pasiūlymo. Uh, E, kuriuo būtų e, steigiamos vienanarės privačios ribotos atsakomybės e, bendrovės. Šiuo atžvilgiu pranešimą rengė jūri komitetas, o e, užimtumo komitetas e, paprašė, kad būtų taikoma 54 taisyklė, tačiau tam nepritarė pirmininkų sueiga. Dabar norėčiau suteikti žodį Jutai Steinruk, mūsų nuomonės referentai. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Pereitą savaitę buvo organizuotas e, susitikimas su šešėliniais pranešėjais ir to susitikimo metu mes e, e, kalbėjome, ką daryti su pateiktais pakeitimais. Nes dauguma pakeitimų yra panašus, siekiantis to paties tikslo. Ir mes sutarėme, E, dėl to, kad daugumai e, pakeitimų pasiūlymai yra neprimtini. Todėl mes ir neketiname e, rengti kompromisų, nes bendra situacija kaip yra aiški. Tai yra žinia, kad komisija ketina pateikti naują teisėkuros pasiūlymą, atsižvelgdama į įvairių frakcijų uh, as, keliamus aspektus ir tai yra sveikintinas dalykas, tokią žinią norime pasiūsti komisijai. Ačiū. E, dabar žodis EPP frakcijos koordinatoriai. E, ponas Kasa posėdį nedalyvauja, tačiau EPP frakcija visada pasisakė už tai, kad reikia paremti mažas vidinės įmonės ir jų verslą. Ir šio pasiūlymo tikslas yra palengvinti mažų vidinių įmonių veiklą, tai yra sveikintinas dalykas. Na, tačiau yra keletas dalykų, kurie turėtų būti sprendžiami. E, visų pirma, e, ši direktyva turėtų palengvinti e, tokių vienanarių e, bendrovių steigimą, tačiau kyla klausimas, ar tikrai taip pat, kai bus su e, darbuotojų apsauga, mes norime, kad visi darbuotojai būtų tinkamai apsaugoti, o ši e, direktyva galėtų na, kelti klausimą, ar tikrai būtų užtikrintas visų e, darbuotojų e, vienodos apsaugos lygis ir kyla klausimas, kaip būtų su susidurimo e, principo užtikrinimu. Taigi, tokie klausimai mums kyla. Dėkoju. Ačiū dabar žodis ponui Krasnodepski. Ačiū šį kartą kalbėsiu lenk, atsiprašau, vokiškai. Pati mintis yra gera. Ir mes pritarėme pagrindiniam tikslui, kad e, reikia palengvinti e, galimybę vystyti verslą tarptautiniu e, mastu, ypač kalbant apie mažas ir vidutinės įmonės, tačiau man keila bejonių. Pavyzdžiui, žinau, koks yra um, verslininkų Lenkijoje uh, požiūris. Um, jie yra nepatenkinti tuo, kad būtų atskirta uh, pagrindinė būstinė nuo registruotos būstinės ir um, su, mes siūlytumėm nepritarti šiai direktyvai. Jeigu dauguma pritartų, e, tai mes balsavimo metu susilaikytume, bet aš manau, kad reikėtų prašyti geresnės uh, geresnio teisėkuros pasiūlymo. Ačiū, ar kas nors yra iš ALDE? Jeigu ne, tada ar yra GUE frakcijos atstovų? Ne. Tada pereikime prie žaliųjų. Žalieji tai, taip pat savo atstovo neturi. Tada suteiksiu žodį komisijai. Pone Agėja. Kalbėsiu tikrai trumpai. Aš norėčiau pasisakyti e, kolegos Begin vardu. E, kolega pasirengė pasisaky, pasisakymą, aš galiu pakartoti tik tuos pačius dalykus ir Kaip pasakė e, kolegos, e, kolega e, David Kaza vardu, šis, ši direktyva kelia klausimų dėl skaidrumo. Taigi, kaip ir pranešėja Steinruk, prašome, kad šis direktyvos projektas būtų atsiimtos. Dėkuoju. Ačiū. Ar iš komisijos yra atstovų? Prašome. Dėkoju, pirmininkė. Mes pasižymėsime e, komiteto poziciją. Dėkoju. Taip, mes e, girdime taip pat ir e, gandus, kas vyksta taryboje šiuo klausimu, tačiau mes to neaptarinėsime šiame posėdyje. Dėl šios nuomonės projekto tvirtinimo tai turėtų įvykti birželio 23 dieną, o jūri komitete e, tai e, projektas, tiksliau e, pranešimo projektas bus tvirtinamas rugsėjo 15 dieną. Mes išanalizavome visus darbo tvarkės punktus, Todėl belieka paskelbti tik tai kitą posėdžio datą. Tai yra birželio 15-16 dienos ir e, posėdis įvyks Briuselėje. Ačiū visiems už įdomias e, e, nuomonės, už pranešimus. Linkiu Jums gero savaitgalio. Dėkuoju.